So like... Gerbiami kolegos, labai temta mūsų darbo atvarkė, taigi pradėkime nedėlsdami darbą. Prašau visų sėstis. Kaip visuomet, e, mūsų posėdis yra transliuojamas, taigi siuntite mikrofonus, kai kalbėsite ir, ir šiaip nepamirškite to. Ir dabar paklausiu, ar turite pasiūlymų dėl darbo tvarkės. Mes tikimės, kad. Uh, e, klausimą sukeisime vietomis su ponios Krel pranešimu, nes e, laukiame ekspertų, nežinia kaip kas ateis, taigi būkite pasirengę. Jeigu niekas neturite daugiau pastabų dėl darbo tvarkės, tai perėsime prie antro punkto. Pirmininko pranešimai, pora pastebėjimų. Kaip žinia, neformalus ministrų susitikimas vyks, ministrai tie atsakingi už sanglaudos politiką, susitikimas vyks, vyko 22 lapkričio. Aš dalyvavau ten e, kartu su ponu Vanistenroj, Liežė vyko susitikimas, pagrindiniai klausimai buvo uh, politikos regionės ateitis ir sąsaja su Europa 2020 šios politikos reforma, kaip kad pateikta penktoje sanglaudos ataskaitoje. Taip pat e, buvo daug kalbama e, sąlygiškumo aspektų sanglaudos politikoje. E, aš pasisakiau du kartus, buvo mano kalbos jums jau išdalintos iškart po susitikimo, taip pat gavote išvadas Manau, kad jos labai gerai atspindi mūsų laukiančius iššūkius ir verta e, jas pasiskaityti. Jeigu dar nepadarėte to, tai būtinai padarykite. Antras pranešimas yra susijęs su koordinatorių posėdėje Strasbūre. Jis vyko lapkričio 24 dieną. Posėdis buvo svarbus ta prasme, kad nusprendėme uh, papildomų taškų suteikti frakcijoms. Koordinatoriai nutarė kiekvienam e, mūsų komiteto nariui e, suteikti po du papildomus punktus ir mes su EPP e socialistai pritarė šiam pasiūlymui, tačiau Alde pasisakė prieš kolegos iš GUE ir žaliųjų taip pat buvo prieš. Žalieji išreiškė išlygų dėl šiokio, šito sprendimo ir pasakė, kad e, galbūt e, nereikia taip keisti taisyklių. Mes dar pasižiūrėsime iš, į šį klausimą, tačiau dauguma laikėsi mūsų pozicijos. E, 30 lapkričio vyko kitas posėdis. E, Van Nistelrooy E, kėlė klausimą dėl to, kaip bus apsispręsta dėl 50 taisyklės taikymo e, regio nuomoniai, mūsų komiteto nuomoniai piliečių laisvių komitetui dėl Romų. Man atrodo, jokių nėra dabar abejonių dėl to ir tai atsispindi posėdžio protokole. Taip pat svarstėme, kaip paskirstyti nuomonių rengimą ir pranešimų rengimą. Pirmiausia, dėl bendrosios žemės ūkio politikos reformos ir e, sąsajos su Europa 2020 e, paskelbtos Europos komisijos EPP gavo šį pranešimą renkti. Taip pat e, apie pranešimas dėl teisėkros paketo po 2013 metų. Apie tai kalbėjome, per posėdį buvo svarstoma šis klausimas ir buvo pasakyta, kad reikia atskiro e, fondo regionio vystimo fondui ir kito sanglaudos fondui ir mes komisaro apie tai paprašysime plačiau pakalbėti. Taip pat mums reikia patvirtinti ben, e, bendrą strateginę struktūrą, tą turi padaryti taryba ir parlamentas. Dar vienas darbo tvarkės punktas mūsų posėdėje buvo koordinatorių sprendimas dėl susitikimų su nacionaliniais parlamentais kitais metais. Norime, kad būtų surinktas vienas toks posėdis ir laukiame, kada koordinatoriai apsispręs dėl temos ir dėl to, kada šį posėdį reikia rengti. Taip pat sutarėme dėl trijų mini posėdžių klausimų kitais metais. Vienas dėl lyčių lygybės anglodos politikos kontekste, antras regioninė politika už ES ribų ir trečioji tema bendradarbiavimas e, su kaiminėmis šalimis, ties sienomis, sienos pasienio regionuose ir finansavimą. Taip pat tai bus susijęs su Europos kaiminystės politika ir politika skirta šalims kandidatėms, sanglaudos politika ir visais susijusiais aspektais. Taigi tokie mini klausimai vyks kitais metais e, ir paskirsime laiką, kada juos renkti. Ta padarysime kaip galima greičiau. Toliau svarstėme išorės studijas, e, vizitus kitais metais buvo nutarta, e, kad reikia atlikti studiją tyrimą dėl e, makroekonominės politikos ir sanglaudos politikos ekonominės pas, e, dėl ekonominių pasiekmių. Taigi tiek mes kalbėjome per ankstesnį posėdį koordinatorių ir jeigu niekas neturi pastebėjimų ar klausimų, suteiksiu žodį komisarui Han. Uh, Jis pasisakys dabar, noriu pasveikinti jį atvykusi pas mus, norime išklausyti jūsų, jūs pats e, teikite pasiūlymų dėl penktosios anglodos ataskaitos, paskui pasikeisime nuomonėmis su jumis šio klausimo, o vėliau kalbėsime apie Dunojaus regiono strategiją. Tikiuosi, kad pakaks laiko mums e, svarstyti, aptarti abu klausimus. Labai prašau kolegos, kad kalbėtumėte kaip galima glaučiau, kad dar komisarui liktų laiko pakalbėti apie Dunojaus strategiją. Taigi prašom, komisarė, žodis jums. Äh, Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas visiems. Turėjome galimybės iš karto po sprendimo prieimimo komisijoje apsvarstyti sanglaudos pranešimą ir jo pasiekmes. Labai svarbu pažvelgti į tai, kas per savaitę įvyko šioje srityje. Danuta Hübner jau pranešė apie neformaliosios ministrų tarybos uh, susitikimą, kuriame buvo aptariami, aptariamos išvados susijusios su sanglaudos pranešimu per tą laiką, taip pat biudžeto kontrolės komitete turėjau galimybės išsamei aptarti su komiteto nariais 2009 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo klausimus, manau, kad e, ateitie galime tikėtis e, finansų kontrolės sektoriuje padėties pagerėjimo ir e, už tai reikia padėkoti komisijos tarnyboms tiek ir regionų atsakingoms institucijoms, tačiau, kaip minėjau, tai tikrai negali būti vertinama kaip priežastis dabar ramiai sėdėti sudėjus rankas ir nieko neveikti, nesiekti gerinti padėties. Aš tikiuosi, kad taip pat ir 2010 <clears throat> metų biudžeto gyvendinimą tvirtindami galėsime konstatuoti tą patį kaip ir 2009-aisiais. Svarbu pažymėti, kad 2009 metai remiantis auditorumų išvadomis taip pat nebuvo labai lengvi, nes auditorumai e, patikrino 180 projektų, kurie buvo įgyvendinami 15 valstybių narių ir buvo nustatyta atveju kuomet buvo susidurta su tam tikromis audito problemomis, valstybėse narėse tam tikrose, todėl mes įdėgiame papildomos rizikos valdymo ir stebėsenos priemonės. Todėl turbūt šiame kontekste svarbu paminėti, kad parlamento patvirtinta priemonė ir naujos taisyklės e, numatančios galimybę sustabdyti mokėjimus tą sprendimą atitinkamą gali priimti regionų generalinio direktorato atitinkamos tarnybos ir ši priemonė pasiteisino. Kaip žinote, pirmoji priemonė yra sustabdyti mokėjimus, jeigu po to nepasiekiami patenkinami rezultatai. <clears throat> Galima nutraukti teikiamą paramą šešis mėnesius, jeigu to nepakanka, komisijai teikiamas prašymas e, neribotam laikui suspenduoti paramos mokėjimą. <clears throat> Ankstasiais metais septyni tokie atvejai pasitaikė. E, šiais metais 43 atvejais buvo sustabdyti mokėjimai e, laikinai, 16 iš jų dar net naujinti. Vidutiniškai e, paramos mokėjimo sustabdymas trunka 3 mėnesius ir manau, kad e, tai yra jau pakankamai aišku ženklas, kad ši priemonė yra veiksminga, todėl mes e, turėtume per būsimąją finansinę perspektyvą taip kaip pagėdavo parlamentas, daugiau dėmesio skirti e, ES biudžeto lėšų panaudojimo konkretiems projektams efektyvumui. Manau, kad būtent strategija Europa 2020 yra geriausias įrodymas to, kad mums reikalinga tokia regionų politika, kuri apimtų visus regionus. Pagrindinė regioninės politikos užduotis yra mažinti tarpusavio atotrukį gyventojų gerovės srityje, tačiau kitas tikslas yra įgyveninti regionuose europinius projektus ir tokiu būdu juos įgyvendinant įgyvendinti iš strategijos Europo 2020 tikslus. Kaip mes turėtume kovoti su skurdu Europoje, neįgyvendindami atitinkamų projektų Europos regionuose, kaip turėtume didinti aukštą įsilavinimą turinčių asmenų skaičių, kaip turėtume didinti užimtumą, e, tik tai įgyvenėdami konkrečius regioninius projektus, kaip turėtume, pavyzdžiui, alternatyvios energijos šaltinių naudojimą skatinti. Irgi taip pat. Todėl turėtume e, didinti ir e, mūsų įnašą į mokslinio tyrimo projektus tam, kad pasiektume 3 procentų ribą. Taigi Europinė strategija yra įgyvendinama e, Europos regionuose ir geriausiai tą galima daryti per regioninę politiką. Manau, kad e, išvadose galbūt nebuvo pakankamai atkreiptas dėmesys į tai, kad jau dabar turime pradėti įgyvendinti strategiją Europą 2020, naudodami einamojo biudžeto lėšas, nes priešingų atveju vėl kils problemos su šios strategijos įgyvendinimo, jeigu lauksime iki 2014 metų. Kolega Levandovski yra atlikęs atitinkamus skaičiavimus apie tai, kad šiandien panaudojami regionių projektų pinigai 60 procentų gali prisidėti prie strategijos 2020 įgyvendinimų Todėl turėtume pasinaudoti tuo trijų metų laikotarpiu dar likusiu ir pradėti įgyveninti atitinkamas priemonės. Tvirai pasakysiu, kad Liežė vyko pakankamai kritinė diskusija dėl e, pasiūlymo taikyti tam tikras sąlygas, e, nes ta e, ta kondicionalumo savoka galbūt ne visą laiką teisingai yra interpretuojama arba apibrėžiama, tačiau mes turbūt visi sutarėme dėl to, kad e, mokestinio laikotarpio pradžioje mes turėtume susitarti dėl tam tikrų sąlygų, kurias būtina išpildyti siekiant gauti paramą atitinkamus regioniams projektams ir tos sąlygos taip pat turėtų prisidėti prie greitesnio ir sėkmingesnio projektų įgyvendinimo. Manau, kad e, visi esantys šioje salėje galėtų pateikti praktinių pavyzdžių, kaip yra dėlsiama e, pradėti gyveninti arba įgyveninti projektus ir dažniausiai tos priežastys dėlsimo yra susijusios ne su finansais, bet su trūkstamais pajėgumais, trūkstamomis žiniomis arba e, nesančiais atitinkamais teisės aktais e, arba neveiksmingų e, galiojančių Europos teisės aktų nuostatų perkelimų ir gyvendinimų nacionalinėje teisėje Tai yra visiems žinomos priežastys ir mes šiais argumentais taip pat pasinaudojame. Ir manau, kad atsakingi ministrai valstybėse narėse tai suprato ir suvokė, kad tos šankstinės sąlygos turėtų taip pat jų kasdieninį darbą palengventi, siekiant įgyvendinti regioninius projektus. Buvo diskutuojama taip pat apie e, tam tikras rezervinės lėšas susijusias su pasiekiamais rezultatais ir e, apie lėšų perkelimo galimybės buvo kalbama, e, buvo diskutuojama apie tai, kad tas lėšas reikėtų perkelti ne europinių mastų, bet nacionalinių valstybių mastų. Mes kaip ir anksčiau manome, kad reikėtų numatyti 2 procentus ES biudžeto šioms reikmėms ir jį perskirstyti europinių lygmenių. Ta suma turėtų būti skirstoma po vidurio laikotarpio peržiūros ir ją turėtų gauti tie regionai, kurie pagal atitinkamas investicijų ir partnerystės sutartis yra e, toliausiai pažengia į priekį įgyvendinant konkrečius tikslus. Ką aš turiu omenyje, dažnai kyla įvairių klausimų, ar uh, tam tikri teikiami projektai yra pagristi ar nepagristi juos įgyveninant, tačiau e, šis e, rezervo, tam tikrą prasme, fondas yra numatytas tiems e, regionams, kurie gyvendina bendrus europinius tikslus, nors kartais manome ir kitaip, taigi siekiant tų bendrųjų europinių tikslų būtina, kad e, visose regionuose būtų įgyvendinami tarpusavį susiję projektai. Galiu paminėti kaip pavyzdį atsinaujinančius energijos šaltinius. Ir yra jau Europoje regionų, kurie yra e, pasiekę ir išpildę reikalavimą e, padidinti atsinaujinančių energijos šaltinių dalį iki 20 procentų ir jie jau nebeturėtų sustoti, turėtų ir toliau siekti žengti į priekį ir e, didinti atsinaujinančių energijos šaltinių dalį dalį ir jeigu pasiektų, pavyzdžiui, ne 20, o 40 ar 45 procentų dalį, tai būtų toks regionas laikomas kandidatu gauti papildomą e, paramą perskirstant ES biudžeto lėšą ir ta parama būtų traktuojama kaip e, <clears throat> paskatinimas. Tačiau lygiai taip pat ir tokie regionai galėtų e, būti svarstomi papildomai paramai gauti, kurie, pavyzdžiui, užsibrėžia 10 procentų e, atsinaujinančios energijos dalies padidinimo tikslą, iš tikrųjų padidintų jį per atitinkamą laikotarpį, pavyzdžiui, iki 13 procentų. Kalbant apie biudžetą, aš tikiuosi parlamento paramos, nes Iki šiol man susidarė įspūdis, kad dėl mūsų bendros sėkmės per pastaruosius porą mėnesių, kuri atsispindi atitinkamuose pranešimuose e, ir e, jų išvadose, pavyzdžiui, dėl sanglos politikos įgyvendinimo. Ir būtent e, dėl to susidaro tam tikra prasme neteisingas įspūdis, kad biudžeto klausimus jau beveik išsprendėme, taip iš tikrųjų nėra, nes kol kas neaišku, kaip atrodys bendras biudžetas, dėl jo dar reikės nemažai diskutuoti. Kitas klausimas yra, kaip šio bendro biudžeto kontekste bus, koks bus numatytas finansavimas regionams projektams. Aš taip pat e, siūlyčiau čia dar nebūti visiškai tikriems, kad e, viską atlikome iki galo, procesas dar nesibaigė, siūlau visiems išlikti budriems ir toliau ir pasirūpinti tuo, kad taip pat ir ateityje tvirtindami absoliučius biudžeto skaičius pasiektume, kad jie e, daugmaž atitiktų dabartinio biudžeto skaičius tam, kad ir toliau galėtume finansuoti e, pradėtus ir būsimus projektus. Dėkoju parlamento nariams už jų rengiamus pranešimus, kuriuose įdėmiai stebimi įvairūs mūsų politikos aspektai ir e, taip yra užtikrinamas atitinkamas dėmesys ir toliau yra diskutuojama dėl finansinės perspektyvos trukmės, kalbama apie penkis metus karts nuo karto, tačiau puikiai e, suprantama tuo pačiu metu, kad regioninė politika ir jos projektai trunka dažniausiai ilgiau. Taigi aš manau, e, septynių metų trukmė būtų pati primtiniausia. Komisijos pirmininkas Baroso yra pateikęs penkerių metų trukmės e, pasiūlymas su galimybė pratesti ją dar penkeriems metams, tačiau aš e, manau, kad tai šiuo metu turbūt nebūtų pats optimaliausias pasiūlymas. Tumiausių, tai yra kitais metais mes pradėsime sausio mėnesį, vasario mėnesio pradžioje atinkamą plataus masto konsultacijų procesą, surenksime Sanglos politikos forumą, kuriame diskutuosime ir analizuosime įvairias mintis ir bus parengtas atitinkamas pranešimas, kuris po to bus laikomas mūsų tolesnio darbo pagrindu pristačius metų viduryje atitinkamas veiklos gairės ir <clears throat> pateikus atitinkamą pasiūlymą dėl būsimosios finansinės perspektyvos, kadangi šie du dalykai tarpusavį susiję ir iki metų pabaigos. Pone pirmininkė, mes pateiksime bendras e, įvairių fondų strateginės, e, fondų lėšų strateginio panaudojimo gairės, e, žuvininkystės, sanglaudos fondų, kitų fondų, siekdami pasinaudoti įvairiomis atsiveriančiamis galimybėmis finansuoti bendrai šių fondų įvairius projektus. Taigi tokia yra padėtis šiuo metu, kurią norėjau atkreipti dėmesį labiausiai Jau anksčiau susitikinėdami su įvairių parlamento frakcijų atstovais esame aptarę įvairius aspektus, kaip visada esu pasirengęs atsakyti į visus klausimus. Tai, ką paminėjau dabar, yra tam tikra prasme diskusijų atspindys prie mūsų atitinkamus sprendimus prieš mėnesį laiko taip pat atsižvelgiant ir į naujus aspektus, kurie išriškėjo politinių diskusijų metu. Ačiū labai. Labai ačiū gerbiamas komisijos nariai. Pirmiausia, e, diskusiją pradės ponas Nistelroj, o paskui Konstancija Kroll. Kolegos, bendrai kalbėkit kuo trumpiau, nes laiko yra nedaug. Jis Lambert. Dank u wel, e, voorzitter. Van mijn kant drie, drie puntjes waar ik graag. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, norėčiau e, gauti atsakymus į tokius klausimus. Kadangi mūsų darbas e, vyksta gana pažangiai, gal komisaras galėtų šiek tiek paaiškinti, kokių reglamentų galima tikėtis. Akivaizdu, kad e, reglamentas bus bendro pobūdžio ir dabar e, pradėta tikėtis atskirų reglamentų sanglaudos fondui ir Europos regionų fondams. Turiu galvoje regionų plėtros fondą ERDF. Mums e, per artimiausius metus bus labai svarbu žinoti, kokį teisės, darbo, teisės aktų kūrimo darbą turėsim atlikti. Kai kurie kolegos sako, kad e, ateityje e, skirtingos temos bus susijęjamos kitaip, nebebus atskirų reglamentų, bus viskas suvesta į bendresnius dokumentus. Gal galėtume paaiškinti plačiau, kaip tai bus, nes tai yra labai svarbu Europos parlamento darbui ir E, mūsų planams. Antras dalykas. Norėčiau pabrėžti, kai aš perskaičiau jūsų santraukos 18 puslapį, pamačiau, kad labai smarkiai akcentuojate nacionalinės valstybės indėlį, e, kuriant partnerystės sutartis. Čia akivaizdu, kad ES ir valstybių narių įsipareigojimai e, susiderina, susiveda į vieną tašką, bet tampa nebeaišku, koks yra regionų ir miestų vaidmuo. Mūsų komitete dažnai kalbame apie teritorinį paktą su kiekviena valstybė nare. Ir tokius paktus reikėtų pasirašyti. Čia reikėtų prisiminti, e, kokius bandomuosius projektus pradėjo komisija, pavyzdinius projektus. Ir bendraudami su valstybėmis narėmis pačiomis turėtume išsiaiškinti, kaip bus įgyvendintas daugias luoksnis valdymas. Neužtenka turėti skaičių tik iš nacionalinių lygmens. Reikia palaikyti ryšį su, nacional... su regionu ir vietos lygmeniu. Ar galėtumėt pasakyti, ką ar, ar esate surinkę informacijos apie tos teritorinius paktus prieš juos pradedant įgyvendinti. Ir čia iškyla klausimas, ar planuosim septyneriems metams, ar bus sukurti planai 5 plus 5. E, galvant apie struktūrinių fondų pobūdį, manome, kad minimaliai 10 metų reikėtų nustatyti. Bet ar e, būtų galima pristatyti 5 plus 5 sistemą, e, skiriant specialų vaidmenį, pažiūrėjau, nu, novatoriškiams projektams, struktūriniams projektams, e, mokslinių tyrimų institucijų kūrimui. Visam tam reikia daug laiko ir kas penkerius metus e, tos sistemos keisti negalima. Todėl m, mm, tą aš ir norėjau paklausti. Manau, kad jūs labai gerai dirbat, gerbiamas komisarė. Dank, äh, Danuta. Ačiū, Danuta. Galėčiau pritarti Lamberto minčiai dėl finansinės perspektyvos trukmės ir e, dalyvau Šūrio komiteto posėdė tinkamą diskusiją šio klausimu susidarė įspūdis, kad parlamento nariams, komiteto nariams labiausiai rūpėjo suderinti parlamento kadencijos trukmę, finansinės perspektyvos trukmę, o ne aptarti reikalo esmę nes jeigu bus patvirtinta penkerių metų trukmė, o žemės ūkio sąjungos politikai patvirtinamos priemonės truktų ilgesnį laiką, tai nežinau, kaip turėtume tvirtinti biudžetą, du trešdalius e, septyniarių metų arba e, kitokiam laikotarpiu, o likusi trešdalį penkerių metų, taigi tai reikia atkreipti dėmesį mūsų diskusijoje. Tai labai svarbus aspektas. Taip pat esu girdėjusi gandų, kad komisija rengia bendrą reglamentą dėl e, sanglaudos fondų. Mums toks pasiūlymas yra nepriimtinas, mes jam prieštarautume, galbūt galėtumėte, ponė komisijos nariai, paaiškinti dėl uh, sąlygų nustatymo valstybėms narėms, to kondicionalumo. Žmonės e, supranta labai įvairius dalykus, kai jiems paminima ši savoka, noriu paklausti, ar iš tiesų su valstybėmis narėmis bus deramasi dėl konkrečių prioritetų, e, kuriuos e, patvirtinus valstybėms narėms bus teikiama parama ir noriu paklausti, jeigu tos darybos vyksta, tai kaip į jas yra įtraukiami atitinkami administravimo lygmenis, nacionalinis, regioninis, vietinis, jeigu apie tai galėtumėte šiek tiek informacijos mums pranešti, būčiau dėkingi. Romanesku, ačiū pirmininkė. Dėkoju komisijos nariui už jo įžanginį pasisakymą labai įdėmiai. Perskaičiau šį dokumentą, norėčiau užduoti keletą klausimų. Kalbėdami apie sąlygas ir dabar vykdomas priemonės, manau, kad jos pasitvirtino todėl turėtų būti ir toliau e, finansuojamos, juolab, kad jos e, susijusios su anglos politikos tikslų gyvendinimu ir yra įtrauktos į atitinkamas sutartis. Tačiau jūsų dokumente perskaičiau, kad e, bus nustatomos arba buvo nustatytos tam tikros sąlygos, kurios netiesiogiai susijusios su anglos politika. Pavyzdžiui, valstybės biudžeto deficitas, e, netitikimas vieningos rinkos nuostatoms, e, reformų nevykdymas. Dėl šių priežasčių galima taikyti atitinkamas sankcijas valstybėms narėms, sustabdant sąjungos fondo lėšų išmokėjimą konkrečioms valstybėms narėms. Tai reiškia, kad sąjungos politikos fondas tampa kolektyviniu valstybių narių administravimo instrumentu. Atsiprašau, tačiau tai prieštarauja mūsų ankstesnių sustikimų išvadoms, ponė komisijos narinės. Mes sutarėme, kad taip neturėtų atsitikti vietoj to, kad teiktume pagalbą regionams ir vietos valdžios struktūroms, mes elgiamės priešingai, baudžiame regionus ir savivaldybės už e, nacionalinių valdžios institucijų klaidas. Ponas Levandovski yra pasakęs, kad jam netrodo teisinga, kad regionai turėtų kentėti dėl e, valstybių narių vyriausybių daromų klaidų. Aš sutinku, kad valstybės atsakingos už tai, kad uh, būtų teisingai panaudojamos ES lėšos, būtų siekiami tinkami tikslai, tačiau pasirinkta e, strategija nėra pati teisingiausia. Taip pat e, aš pritariu, kad e, komisijos teikiama ES biudžeto lėšų teisingo panaudojimo deklaracija DAS turėtų būti siejama su nepriklausomo audito išvadomis. <clears throat> Tačiau noriu paklausti, kaip elgsimės su daugiametėmis programomis sanglaudos politikos kontekste, kurios finansuojamos ilgesnį laikotarpį, jeigu būtų e, nustatyta per vienerius metus netinkamas lėšų panaudojimas audito išvadose. Manau, kad tai tik tai dar padidintų biurokratinę naštą <clears throat> ir su, e, padarytų sudėtingesnių kontrolės procesą, o mes tuo tarpu e, visą laiką siekiame supaprastinti ES lėšų panaudojimo procedūras, taigi neturėtume patys savo prieštarauti. Manau, kad mūsų tikslai turėtų suspindėti šiame dokumente ir priemonėse, kurios pasitelkiamas jo nuostatoms įgyveninti. Kitas klausimas, kurį norėčiau užduoti, yra susijęs su e, valstybių narių e, vykdomų priemonių pagerinimu. Šis komisijos dokumento tekstas yra suformuoluotas pakankamai sudėtingai, manau, mums reikalingi labai aiškus e, kriterijai, kuris turėtume vertinti šių e, priemonių veiksmingumą per ilgesnį laikotarpį, kad e, taip pat galėtume atkreipti dėmesį į būtinybę ir matyti tam tikras garantijas gražinti neteisingai panaudotas lėšas. Taigi aš tikiuosi iš komisijos konkretesnių priemonių ir e, padėties vertimo kriterijų, manau, kad teisinga yra sąjungos politikoje laikytis tam tikrų principų, tačiau per pastaruosius mėnesius labai gerai e, ir glaudžiai bendradarbiavome, siūlėme komisijai įgyveninti labai konkrečias priemonės ir pageidaučiau, kad tos priemonės atsispindėtų komisijos pasiūlymuose, sutarėme dėl bendrų principų, tačiau pageidautume ir konkrečių priemonių, paramos gavėjams. Ačiū labai komisijos nariui Han už uh, jo paaiškinimus susijusius su uh, sanglaudos fondo lėšų panaudojimu penktąją ataskaitą, tačiau lieka nemažai atvirų klausimų. Jūs minėjote, kad norite sudaryti galimybės visiems regionams gauti paramą tam, kad <clears throat> jie galėtų įgyvendinti strategijos Europo 2020 tikslus, kaip ketinti suderinti šios savo ketinimus su tuo, kad <clears throat> bendri biudžeto asignavimai bus mažesni. Taip pat, kaip ketinate daugiau dėmesio sanglos politiką vykdami skirti uh, blogiausiose sąlygose esantiems regionams, atokiausiams regionams, nes jūsų paaiškinimai yra labai kol kas nevienareikšmiški, taigi norėtume konkretumo. Antras aspektas yra susijęs su vystimosi sutartimis. Kaip aš supratau, iš e, regionų plėtros generalinio direktorato, tos sutartys turėtų mm, sugriežtinti nacionalinių programų gyvendinimą. Ar tai nereikštų, kad valstybė, valstybės narės daugiausiai dėmesio skirs nacionalinio lygmens ir reikšmės projektams ir regionai liks nustumti į šalį. Yra visiškai neaišku, kaip bus remiamasi partnerystės principu, kuris e, būtų užfiksuotas šiuose sutartyse, e, kas tie partneriai būtų. Savo dokumente jūs apie partnerystės principą apskritai nieko naujo nepasakote. Taigi dėl šio susitarimo, dėl šios partnerystės sutarties kyla labai daug klaustukų. Manau, kad bendrai tariant, ši priemonė būtų naudinga siekiant sugriežtinti lėšų panaudojimo kontrolę valstybėse narėse, tačiau e, reikėtų e, sukonkretinti, žymiai labiau sukonkretinti su e, šiomis sutartimis susijusios nuostatos. Glasok. Dėkui za slovo, pani. Ačiū už sutiktą žodį, gerbiamą pirmininkę. Aš norėčiau e, pritarti prieš tai kalbėjusiems nariams ir <clears throat> pabrėžti vieną svarbų elementą, tai yra bendrą sprendimų prieimimą. Mes diskutuojame apie ateities tikslus, bet reikia nepamiršti, kaip galėtume pataisyti praeities klaidų, klaidas. Taigi reikia labai aiškios analizės, reikia išsiaiškinti atskiras klaidas, o man asmeniškai labiausiai rūpi Jednou zopakuji, že pro mě je důležitá. Aš asmeniškai m, mm, labai domiuosi bendradarbiavimo galimybėmis skirtingais lygmenimis. E, turime vadovautis partnerystės metodiką. Tai užtikrintų e, gerus rezultatus, sėkmingus rezultatus ir rengdami naujus projektus e, turėtume galvoti apie bendradarbiavimo partnerystės bet taip pat reikia gerai išanalizuoti praeitį, kad išsiaiškintume visas klaidas padarytas e, gyvendinimo metu. Norėčiau pagirti komisaro veiklą, ypač miestų bendradarbiavimo klausimais. Labai svarbu užtikrinti, kad miestai bendradarbiautų E, apeinant ir e, kaimo ir miesto teritorijų, kad būtų ir mažesni miesteliai traukti ir didesni miesteliai. Todėl aš norėčiau paklausti, kaip komisija ketina užtikrinti daugias luoksnį bendradarbiavimą ateityje. Atvarą prašysiu komisijos nario atsakyti tas klausimus. <coughs> Ja, wir versuchen verschiedene Fragen, die von den. Ähm äh Pamėginsiu atsakyti koordinatorių užduotus klausimus, atsižvelgti į varius minėtus aspektus bendrai. Dėl bendro sprendimo procedūrų daugelį renginių kuriuose dalyvauju valstybių narių regionuose, aš sėkiu atkreipti dėmesį į tai, kad e, programų rengimas, dėrybos dėl programų ir konkrečių projektų, tai yra diskusijos ne, tarp, ne vien tarp komisijos ir e, valstybių narių, tačiau taip pat ir diskusijos, kurių metu turi dalyvauti ne tik regionai, tačiau ir vietos valdžios institucijos susitikimuose konstatuoju, kad vietos valdžios institucijos skundžiasi, kad visi sprendimai priimami regioniniu lygmeniu. Taigi čia galima konstatuoti e, įvairius etapus, e, kuriuose užfiksuojama vienokių ir kitokių nusiskundimų, tačiau mes siekiame, kad e, visi suinteresuoti subjektai galėtų dalyvauti, bend, primant bendrus sprendimus. Aš taip pat negaliu uh, išeiti už e, tam tikrų bendros konstitucinės sąrangos ribų. Aš galiu tik tai pageidauti, kad būtų įtraukiami visi lygmenis įvykstančias darybos ir priimamus sprendimus. Todėl e, minėti partnerystės ir investicijų susitarimai taip pat turi būti pasirašomi atsižvelgiant į konstitucinės, konstitucinę sąrangą. E, tas pat pasakytina ir apie partnerių identifikavimą. Su Vokietija jau buvo atitinkamos diskusijos, kadangi, kaip žinia, Vokietijoje federalinės žemės daro nemažą įtaką, todėl e, galėčiau įsivaizduoti, kad esant tokiai konstituciniai sąrangai turėtų būti pasirašomas nacionalinis e, skėtinis susitarimas su valstybėmis narėmis. Pavyzdžiui, Vokietijoje veikia atitinkama nacionalinė e, programa e, visos valstybės mastų transporto sektoriuje, <clears throat> e, tačiau įgyvenant konkrečius projektus valstybėse narėse būtų galima pasirašyti ir su jomis partnerystės susitarimus. Galutinės nuomonės šiuo klausimu dar neturime kaip tai turėtų būti daroma, tačiau iki šiol, iki šio momento turime konstatuoti, kad bent jau formaliai turime atsižvelgti į atskirų valstybių narių ypatybės. O kalbant apie turinį, aš e, bet kokiu atveju stengsiuosi, kad darybose ir sprendimo prieimimo procese dalyvautų visi įmanomi lygmenys ir neapsiribotume vien tik tai regionais, bet įtrauktume į vykstančias diskusijas ir vietos valdžios institucijas dėl reglamentų ir taisyklių supaprastinimo. Galiu pasakyti, kad esame suinteresuoti paramos gavėjų labui taip pat, kad būtų taikomos kaip įmanoma vieningesnės ir paprastesnės lėšų panaudojimo taisyklės, tačiau Europos e, vystimo fondas ir socialinis fondas dabar derasi tarpusio jo administracijos, kadangi šių dviejų fondų lėšas naudojant taikomos šiek tiek kitokios skirtingos taisyklės ir dabar yra užsibrieštas tikslas nustatyti bendrą lėšų panaudojimo tvarką. Dėl sanglaudos fondų dar turėtume atidžiau išanalizuoti su juo e, susijusią padėtį kadangi kai, kurie, kai kurios nacionalinių e, valstybių regionų sritis gali gauti tik ribotą paramą iš sanglaudos fondų. Tačiau įsiklausydamas į e, gaunamus prašymus ir reikalavimus galiu daryti išvadą, kad pageidaujama e, kaip įmanoma didesnio taisyklių supaprastinimo, nepaisant to turime atsižvelgti į kai kurios nacionalinius ypatumus dėl nustatomų sąlygų, kondicionalumo. Turėtumėte suvokti, kad šio klausimu vykstanti diskusija išeina už regioninės politikos ribų Todėl turime priimti atitinkamus sprendimus susijusius taip pat ir su pažeidimais, e, e, kurių pasitaiko valstybėse narėse, pavyzdžiui, įgyvendinant e, ekonomikos stabilumo ir augimo pakto nuostatas ir kokiu priemonį imtis jų atžvilgių. <clears throat> Aš esu optimistas ir manau, kad su tomis valstybėmis, kuriuose pasitaiko daugiausiai pažeidimų, reikia ir toliau intensyviai kalbėtis. Tikriausiai kyla klausimų dėl sankcijų ir e, išradingi juristai konstatavo, kad e, sąnaudos fondo lėšų panaudojimo taisyklėse jau dabar yra atitinkamų nuostatų, kurias pritaikius būtų galima sustabdyti lėšų panaudojimą išmokėjimą. Iki šiol tomis nuostatomis dar nebuvo pasinaudota ir e, komisijoje e, buvo surinkta diskusija šio klausimu. Kolegos konstatavo, kad e, šią priemonę nebūtų galima pasinaudoti, nes ją galima pritaikyti tik tai 15 valstybių narių, o 12 kitų nebūtų galima pritaikyti. Taigi visa diskusija dėl sankcijų baigėsi tuo, kad jeigu jau reikėtų pradėti taikyti sankcijas, tai reikėtų taikyti e, jas e, viso e, <clears throat> valstybės narės, visų, visų valstybės narės iš ES biudžeto gaunamų lėšų atžvilgių. Sanglos fondo lėšų panaudojimo ataskaitoje mes ir turėtume remtis tokia formuluotė, tačiau kaip ir anksčiau turėtume taikyti sankcijas e, visoms iš ES biudžeto gaunamoms paramos lėšoms, tiksliau jų atžvilgių. Mano nuomonė struktūrinių fondų lėšos neturėtų būti naudojamos tam, kad sudėtingo ekonominiu laikotarpiu e, būtų e, skatinami tam tikri ekonomikos e, investavimo projektai. Manyčiau, kad tai būtų kontraproduktyvu. Ir per neformalią ministrų tarybą Liežė šiuo klausimu vyko labai gyvos diskusijos dauguma pasisakiusiųjų mane, kad e, makroekonominės sąlygos ar prielaidos neturėtų būti pageidaujamos arba neturėtų būti joms pritariama, turėtų būti sutariama tik tai dėl tų sąlygų, kurios susijusios su sanglaudos politikos įgyvendinimu ir manau, kad tai labiausiai atliepia mūsų interesams. Kalbant apie audito išvadas, jau daug kartų minėjau, kad e, reikia suprasti, jog valstybės narės karts nuo karto e, vykdo papildomą auditą kartais jos privalo taip elgtis, galbūt bendrą sistemą būtų galima supaprastinti ir harmonizuoti, tačiau taip pat ir šioje srityje reikia atsižvelgti į valstybių narų, narių e, teisės aktų ypatumus e, ir teisės aktų nuostatų, žinoma, reikia laikytis. Kalb, atsakant į panašuotį ir klausimą, Noriu pasakyti, kad e, mums reikia <clears throat> protingo biudžeto, kuris absoliučiais skaičiais būtų panašus į dabartinį. Niekada neslėpiau, kad e, jeigu absoliučiais skaičiais būsimasis biudžetas bus mažesnis už dabartinį, tai e, įvairiems projektams gali pritrūkti finansavimo lėšų, nes jau šiuo metu esama regionų, kurie e, dėl savo dydžio ir gyventojų skaičiaus e, gauna labai nedidelę paramą. Jeigu remsimės regionų dydžio kriterijų, tai e, gali smarkiai išaukti e, fondo lėšų administravimo išlaidos ir manau, kad tuos pinigus verčiau turėtume panaudoti konkretiems projektams įgyveninti. Aš negaliu dabar tų ribų aukščiausių arba žemiausių jums konkrečiai pasakyti, tačiau manau, kad e, kalbant absoliučiais skaičiais reikia siekti panašaus biudžeto. Kalbant apie regionų tarpusavio santyki e, konkurencingumo atžvilgių ir konvergencijos kriterijų įgyvenimo atžvilgių, tai jis šiuo metu yra vienas prie dešimties. Yra tokių regionų Europos Sąjungoje. Norėčiau paramos gavėjų šalių parlamentarams pranešti, kad jeigu biudžetas ES bus sumažintas, galėtų atsitikti taip, kad iš regionio, regionio, regionio plėtros fondo panaudojamos lėšos nebus skiriamos pasiturinčių valstybių regionų projektams finansuoti, pavyzdžiui, Vokietijos jeigu būtų e, sumažinamas regioninių regioninio vystimosi fondo biudžetas, tai e, reikia turėti omenyje, kad bus e, proporcingai karpamas projektų finansavimas ir paramos gavėjai tą labai aiškiai pajus. Tai reiškia, kad nebus skiriama parama konkurencingiems regionams ir dėl to gali sutrikti strategijos Europo 2020 įgyvendinimas. Šiuo metu 84 e, regionai Europoje turi gauti e, paramą pagal konvergencijos kriterijų taikymą ir e, manome, kad artimiausių laikų tų regionų skaičius sumažės iki mažiau nei 70, kalbant apie gyventojų skaičių, 55 milijonai žmonių e, gyvena šiuo metu besivystančiuose regionuose. Su 250 milijonų, jeigu skaičiai bus tokie, kokie yra dabar, tai tas gyventojų skaičius sumažės iki 120 milijonų besivystančiose regionuose, tai liūdija apie mūsų vykdomos politikos sėkmę, tačiau atitinkamą paramą turėtume tęsti tam, kad būtų užtikrintas projektų įgyvendinimo galimybės ir tvirtinant regionų biudžetus būtų galima numatyti paramą iš ES biudžetą. Pone Krėl, sakant jūsų klausimą, manau, kad uh, viskas priklauso nuo to, kokia procentinė dalis bus skiriama ir kokie bus absoliutų skaičiai. Uh, viskas turėtų paaiškėti per artimiausias savaitės ir mėnesius. Dėl jūsų minėto projekto tolesnio finansavimo aš uh, tikiuosi, kad e, jis bus užtikrintas, galbūt bus perkeliamos lėšos iš kitų sričių, tačiau aš laikausi nuomonės, kad reikia e, bendrų ES lygmenių perskirstyti biudžeto lėšas ir e, išvengti neproporcingumo regiono kontekste. following situation. We have 10 minutes and we have 11 speakers uh, because the commission, commissioner would like to also... Turime 10 minučių, 11 uh, žmonių dar nori pasisakyti. Komisijos narys dar norėtų pristatyti Dunojaus strategiją. Taigi 10 minučių, 11 kalbėtojų iki kitos temos pristatymo. Nežinau, kaip mes galėtume suspėti, net ir uh, ponas Lambert dėl darbo tvarkos. Mes e, trumpai iš, pasikeitėme nuomonėmis dėl penktosios anglaudos ataskaitos. Aš manau, kad būtina mums sausio mėnesį numatyti naują laiką, paskirti laiko mes turime galvoti, kaip e, galime dirbti šios politikos srityje, taigi reikia išsamesnių atsakymų, reglamento renkima, rengimas, bendros gairės. Mums reikia žinoti daugiau. E, jūs e, atsakėte į mano klausimą, ačiū, bet ne taip konkrečiai. Taigi prašau sekretoriato sausio mėnesį numatyti naują laiką, kad mes galėtume iš esmės pasikalbėti apie sanglaudos politiką. E, komisijos narys ką tik patvirtino, kad visai būtų pasirengęs atvykti sausio mėnesį ir tęsti diskusiją. Taigi, jeigu penki žmonės dabar pasisakytų, mums galbūt pavyktų suspėti, bet prašau kalbėti ne ilgiau kaip vieną minutę ir komisijos nario paskui taip pat e, trumpai atsakyti, o su likusiais kolegomis dirbsime sausį. Pone Irigojant, mūsų nauja narė, kaip suprantu, prašom. Thank you. Taip, labas rytas, ponė pirmininkė. Bandysiu pasisakyti labai trumpai. Pirmiausia, pateiksiu Jums šiek tiek informacijos apie struktūrinę e, situaciją. Regioninių e, lygmenių nusprendžiama, kokios lėšos kaip skirstoma, mums reikia vystomosios strategijos, kurie pimtų fizinį ir žmogiškai kapitalą. Naudojamas dabar e, bendras vidaus produktas jo dydis vienam gyventojui, bet ar nemanoma pakeisti šio matavimo, galbūt įvesti kiti rodikliai? Kai kurie e, regionai kenčia nuo mažo gyventojų skaičiaus. E, ar penktojoje, penktojoje sanglaudos ataskaitoje kalbama šiek tiek apie tai. Komisija kalba taip pat apie gyventojų senėjimą. Tai kokiu imsis ji e, priemonių įgyventinama ateities sanglaudos politika, kai bus dirbama su e, teritorijomis, kur gyventojų tankis labai žemas. Dar vienas klausimas. Parlamentas sako, kad yra būtina, jog ateityje lėšos būtų skris skirstomas e, sanglaus su, suartėjimo kriterijams tenkinti. Ir pasikeis laipsniško pagalbos įvedimo ar atsisakymo sistema. Ką komisija mano šiuo klausimu? Ir kaip apie pereinamasias pagalbos formas Kolegos, viena minutė, vienas klausimas. Nuo vieno žmogaus norime suteikti žodį kaip galima daugiau kolegų, tai prašom kalbėti trumpai. Πρώτον, πολύ σύντομα. Ačiū, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai. Pirmiausia, kaip komisaras galvoja, tiksliau, koks bus finansų krizės poveikis e, ypač e, kai kurioms šalims. Ir kaip tas poveikis įtakos mūsų politikos finansavimą. Mes girdėjome, kad e, valstybės turinčios finansinių problemų bus tarsi nubaustos vienai par kitaip. Tai gali atsitikti ir per regionų politiką. Antras klausimas. Mūsų komitetas parlamente priėmė pranešimą dėl skirtingų regionų finansavimo skaidrumo užtikrinimo ir kaip tai bus įgyvendama ir kokiais būdais bus užtikrinta, kad viskas gerai daroma. Silvijo Kony. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė. Pirmiausia, dėkoju už tai, kad jūs čia atėjote ir kokybiškai pasikeitėte nuomonėmis su mumis. Jūs tai darote reguliariai. Tai e, leidžia Europos komisija ir parlamentui labai konkrečiai bendradarbiauti. Be to mes galim palaikyti ryšį su vietos bendruomenėmis, kas yra labai svarbu. Buvo paminėta daugybė temų, aš išskirsiu vieną - miestų politiką. Kaip žinote, man tas e, ta sritis yra labai svarbi, kai kalbame apie ateities anglaudos politiką. Ir Urban e, vicepirmininkui tai itin rūpi. Nereikėtų kaimo politikos prieš pastatyti miesto politikai. Tai turi būti viena kita papildančios politikos. Aš galiu Jums pristatyti tam tikrą tyrimą. E, pagal penktą sanglaudos politikos ataskaitą kaimo e, politikoje kaimo politikos rytyje iškilo, išliko labai nedaug klausimų. Ir E, visi dokumentai teikiami parlamentui, pavyzdžiui, dėl Europos 2020 strategijos ir panašiai, daugiausia kalba apie kaimo politiką, apie kaimo strategiją dažniau. Tuo tarpu miestų politika neretai kai kuriuos dokumentus visai nėra įtraukiama. Ar galėtumėt mane, man suteikti tam tikrų garantijų, kad ir šioje politikos rytyje bus geriau bendradarbiaujama ir geriau bus koordinuojamos e, regionų politikos, regionų E, ir sanglos politikos rytis. Aš norėjau Jums pateikti šitą klausimą ir aš noriu Jums padėkoti už rengiamus projektus. Ai, Mikael. Mikelis Toireris, pusę minutės, jeigu norit. O kiti kolegos, nepamirškit, kad dar sausio mėnesį bus susitikimas, todėl dabar paskutinis klausimas. Is Mikael with us? No, he's not. That's good. Mikaelio nėra. Tada gerai, prašysiu komisaro atsakyti. <clears throat> Okay, ähm, Entwicklungsplan. Ähm. Vystymo politikos planas yra labai svarbus, todėl regionai iš anksto turi pradėti renktis dėryboms kurios prasidės po 2013 metų. Komisija paskelbusi nemažai komunikatų, kuriuose kalbama apie galimybės, e, kaip e, renkti tą vystimosi planą šias e, diskusijas turime organizuoti su regionais, su vietos valdžios struktūromis, taip pat su valstybėmis narėmis. Tačiau būtent regionai ir valstybės narės turi teikti atitinkamus pasiūlymus, nes e, tikrai komisija negali liepti 273 e, regionams iš viršaus nuleisti konkrečius projektus, kurie juose turi būti įgyvendinami, mes turėtume susėsti su savo partneriais ir aptarti regionų nustatytus tikslus, įvertinti, ar jie yra pakankamo masto, ar realu juos įgyvendinti, ar teikiamas programos atitinka strategijos Europo 2020 tikslus Toks turėtų būti mūsų darbas, tačiau diskusijos apie regionų vystimosi vizijas, dėl kurių mes aišku taip pat turime pasiūlymų, pirmiausiai turi būti inicijuojamos pačiose regionuose. Arba, pavyzdžiui, kalbant apie e, atokius regionus, sudėtingomis sąlygomis gyvenančius regionus, į šių regionų problemų mes e, tikrai negalime labai paprastai išspręsti, ypač e, turint omenyje gyventojų išvykimą iš kaimo vietovių ir e, didėjantį gyventojų skaičių miestuose, mes šio reiškinio tikrai nesveikiname, tačiau aš siūlyčiau tik tai, kabutėse, dirbti su atskirais regionais šiuo klausimu ir esu lankęsis daugelį atokių regionų iki šiol ir kai kurie iš jų sugebėjo būtent dėl savo atokumo e, pasinaudoti tam tikrais savo privalumais atsirandančiais, e, pavyzdžiui, įkurdami įvairius kompetencijų centrus, verslo centrus savo regionuose. Taigi tik tai suteikdami regionams atitinkamą perspektyvą, pavyzdžiui, įkurdami juose mokslo e, švietimo institucijose paskatinsime žmonės neišvykti dėje šių e, projektų rezultatai taip greitai nepasimato <clears throat> tačiau jau dabar galime nustatyti nemažą regionų skaičių, kurio, kuriuose jau turėtume šiandieną, ne rytoj tokio pabudžio projektus pradėti įgyvendinti. Atsiprašau, kad anksčiau neatsakiau į klausimą dėl kaimo ir miesto vietovių tarpusavio tam tikro prieš pastatymo. Mes ne todėl daugiausiai dėmesio skirime miestams, kad juose gyvena 70 procentų europiečių, bet todėl, kad e, esamojų programinių laikotarpių turėjome konstatuoti, kad e, e, operatyvinių programų kontekste miestams nebuvo skiriama derama parama, kai tuo tarpu kaimo vietovės buvo parengusios atitinkamas programas susijusias tiek su žemės ūkiu, tiek ir su komisijos vykdomomis konkrečiomis programomis, gauna pakankamai daug paramos lėšų, todėl e, mes e, siekiame užtikrinti čia tam tikrą pusiausvyrą ir uh, Siekiame, kad būtų skiriama parama ne tik žemės ūkio įmonėms, bet taip pat ir kaimo plėtrai, turint omenyje, kad kaimo vietovėse veikia ne vien žemės ūkio įmonės. Ir būtent to siekiame šiuo reglamentu, siekiame apimti visas kaimo vietovės. Taigi čia neturėtume kalbėti apie tam tikrą prieš priešą, tačiau e, turime tik tai pripažinti, kad praeitie buvo šia, e, šią, lėš, šią paramos pusiausvyrą užtikrinant tam tikrų trūkumų. Kalbant apie struktūrinių fondų lėšų panaudojimą, reikia paminėti, kad dėl finansų krizės daugelį valstybių narių mažai sulaukime investicijų iš privataus sektoriaus, ypač e, įgyvendinant ilgamečius, e, ilgesnės trukmės projektus, privatusis sektorius nėra pasirengęs šiai investicijų rizikai. Tačiau viešasis sektorius e, investicijas tęsia ir dėl <clears throat> iš ankstinių mokėjimų 90-10 metais sugebėjome valstybėms narėms suteikti papildomus 7 milijardus eurų, siekiant užtikrinti projektų finansavimo likvidumą. Ir pavyzdžiui, su tokiamis valstybėmis kaip Graikija esame pasirašę atitinkamus susitarimus, kurie bus pradėti gyveninti šiais metais, teikiant e, tarptautinės paskolas, kurius su uh, teikimo viena iš sąlygų yra struktūrinių fondų projektų bendrafinansavimas. Tai reiškia, kad šiais metais pirmą kartą Graikijoje sugebėsime e, pasinaudoti suplanuotomis biudžeto lėšomis, taip pat ir Graikijoje kofinansavimo srityje stengsime tą daryti ir ateityje. Kalbant apie viešųjų sektorių investicijos, čia užtikrinamos šiek tiek geriau nei privačiajame sektoriuje. Apie perinamą laikotarpį regionus kalbant, tai yra regionai, kurie jau viršyje 75 procentų ES gerovės vidurkio ribą. Yra ir tokių, kuriems nedaug trūksta iki 100 procentų, todėl mums reikėtų įvesti tam tikrą tarpinę kategoriją, siekiant užtikrinti, kad tie regionai ir toliau keltų savo gerovės lygį. Ir toliau gerintų gyvenimo lygio standartus. Mūsų pagrindinis tikslas e, priešingai nei laipsniško išeimo iš paramos e, gavimo atveju yra e, paskirstyti paramą visam septyniarių metų laikotarpiu tolygiai. <clears throat> kai tuo tarpu anksčiau minėtas principas reiškia, kad parama yra laipsniškai mažinama. Šiuo metu siūloma ją skirstyti tolygiai. Pirmininkė, ačiū. Tikiuosi dabar per penkias minutės sugebėsite pristatyti Dunojaus strategiją. Tos įgnomi, kiria proevre. Labai atsiprašau, ponė pirmininkė. E, turbūt nereiktų e, susikurti tokio įpročio, bet e, tai, kad jūs nesuteikėt, nesuteikėt man žodžio, spindi tam tikrą diskriminaciją. Aš labai norėčiau turėti stebuklingą galį ir išpratesti dieną iki 48 valandų. Mm Bet aš pažadu, jeigu komisaras baigs prieš pusę vienuolikos, aš jums suteiksiu žodį. Nebent jūs norit būti įtrauktas į kalbėtojų sąrašą pirmų numerių sausio mėnesį. Aš e, labai atsiprašau, bet aš tokių stebuklingų galių neturiu. Mielai jas primčiau, jeigu jas man suteiktumėt. Äh, Ačiū labai. Esu pasirengęs sausio mėnesį atvykti į parlamentą ir galbūt mes turėsime galimybę diskutuoti ilgiau nei pusantros valandos sausio mėnesį, taigi atsakysiu jūsų klausimus dėl Dunojaus e, strategijos vakar e, komisijoje buvo patvirtinta strategija ir veiksmų planas. Tikslas yra toks, kad Bendrų reikalų taryboje, pirmininkant Vengrijai, balandžio mėnesį šis veiksmų planas, tiksliau strategija bus patvirtinta galutinai. Ir e, e, valstybių vyriausybių vadovai e, birželio mėnesį galutinai patvirtins siekiamą Dunojaus baseino teritorijoje su kurias siejami 14 ES regionų ir 10 valstybių narių. Norime šį regioną vystyti toliau, nes jame yra 100 milijonų gyventojų atstovaujama trims svarbiausiams e, religijoms, yra tačiau labai didelių ekonominių skirtumų ir būtent dėl to turime taip pat ir <clears throat> didžiulį potencialą šiame regione yra nustatyti keturi strategijos skyriai ir 11 prioritetų. Skyriai yra daugiausiai e, skirti ekonominiam vystimui, e, laivybai Dunojuje. Mes, e, nes šiame regione esama transporto potencialo, kuris panaudojamas tik tai nuo 3 iki 6 procentų Antras aspektas siekiama pagerinti aplinkos situaciją tiek biologinės įvairovės, tiek vandens kokybės gerinimo požiūrių. Antrasis strategijos ramstis jame daugiausiai dėmesio skiriama žmogiškiesiams ištekliams, pajėgumų didinimui, saugumo padėties gerinimui, kaip ir visas kitas makroekonominės strategijas įgyvendinant siekiama nenustatyti papildomų taisyklių, papildomos administravimo naštos, tačiau taip pat ir papildomų lėšų neskiriame. Mūsų tikslas yra pasinaudoti struktūrinių fondų lėšomis, e, partnerystės pagalbo, pagalbos fondais, pasirengimo narystį fondais ir sukurti atitinkamą jų panaudojimo pridėtinę vertę, kurią galime sukurti tik tai e, prioritetą teikdami tiems projektams, kurios įgyvendina keli regionai sutelkę savo pastangas kartu. Pavyzdžiui, galiu paminėti laivybą, vandens kokybės gerinimą, ekonominį vystimas ir bendradarbiavimą kultūros srityje. E, šių projektų įgyvendimas įmanomas tik tai bendradarbiaujant keliems regionams kartu 2012 metais pateiksime tarpinę ataskaitą ir tokie šiuo metu ir mūsų ketinimai susiję su Dunojaus regiono strategija. Šis projektas buvo pradėtas įgyveninti remiantis principų iš apačios į viršų, valstybės narės jo pageidavo ir tikrai e, kilo tam tikra netgi euforija. Tikiuosi, kad dabar e, bus pasiūlytos konkrečios priemonės, rengiant strategiją buvo pareikšta daugiau nei 800 įvairių nuomonių ir pasiūlymų, taigi tema visiems rūpi. Ir e, dabar konstatuojame, kad nėra Europoje regionų, kurie nenorėtų tapti makrostrategijos sudėtinė dalimi. Dabar tačiau turėsime pirmiausiai pamėginti gyventi Baltijos jūros regiono strategiją, Dunojaus strategiją ir po to žiūrėsime, ką galime padaryti toliau. E, dėkoju, sutarėme, kad dėl Dunojaus kalbėsime sausį, o dabar e, norėjau suteikti žodį ponui Angurakiui, kad jis paklausų savo klausimą, bet jis išėjo iš salės. Tai jis bus pirmasis kalbėtojas sausį šiuo klausimu. Dar turime daug darbų numatytų Ir e, tikriausiai reikėtų surenkti porą susitikimų kitais metais per pirmąjį pusmetį, nes iki vasaros laukia dar daug darbų. O dabar dėkoju komisarui, kitiems kolegoms ir pasakysiu, kad pereiname prie Konstans Krell e, pranešimo, tai yra penktasis darbo tvarkės punktas. Kaip sakiau, mes sukeitėme ketvirtą ir penktąjį punktus E, dar kartą dėkoju Jums, komisarė. O dabar pakviesiu Konstanciją Krell pristatyti savo pranešimą. Ačiū. Pane pirmininkė, pabandysiu klausimą pristatyti trumpai. Nedaug ką turiu pridurti prie to, ką pasakiau per pirmą diskusiją komitete. Prieš atiduodant versti dokumentą jau iš anksto sutariau su šešėliniais pranešėjais ir suderinau, kad būtų galima įtraukti į nuomonės projektą šešėlinių pranešėjų idėjas ir pasiūlymus. Tas buvo padaryta tose punktuose, kur kalbama apie daugia pakopę valdysenos sistemą, vairialypę valdysenos sistemą. Manau, kad sūrė komitetui ir jo pranešėjams yra labai svarbu, kad būtų dar labiau pabrėžta pridėtinė ES vertė svarstėme su šešėliniais pranešėjais ir neturėtume įtraukti dar papildomų prioritetų, tačiau nusprendėme, kad reikia atkreipti dėmesį į svarbiausius prioritetus šioje nuomonėje, todėl manau, kad e, šios prioritetus jau esame anksčiau išryškinę ir savo atitinkamuose rezoliucijose. Manau, kad e, šioje nuomonėje yra labai svarbu pabrėžti tai, kad reikia geriau koordinuoti e, kaimo plėtros projektus ir kad socialinis fondas turėtų būti traktuojamas sanglaudos fondo kontekste arba įtraukiamas į sanglaudos fondą. Kalbant apie vidurio laikotarpį, vidutinę finansinę perspektyvą, pabrėžiame, kad būtina stiprinti tarp valstybinį bendradarbiavimą, todėl įtraukiau šią nuostatą iš savo nuomonę. Šis aspektas yra svarbus teritoriniai sanglaudai ir manau, kad e, reikia įtraukti jį kaip e, priedą. Mes siekiame, kad visi regionai galėtų pasinaudoti sanglaudos politikos paramą ir kad perinamo laikotarpio taisyklės, kurios e, dar mūsų nuomonė komisijos nėra nustatytos, turi būti svarstamos, kadangi šią nuomonę rengiu sūrė komiteto vardu, tai vis tiek viskas baigėsi piniginiais klausimais ir mes tikimės, kad sanglaudos politiką, manome, kad sąnaudos politika gali būti įgyvendinama tik numačius jai tiek pat lėšų, kiek yra numatoma dabar, o ne mažiau. Manau, kad komitetas tokios pozicijos turi labai aiškiai laikytis, todėl atitinkamą nuomonę įtraukiau dėl vidutinės finansinės perspektyvos trukmės. Taip pat keletą nuostatų įtraukiau šiek tiek švelniau, suformulavau e, reikalavimą kad e, finansinė perspektyva turėtų trūkti mažiausiai septynerius metus, jeigu galiausiai bus sutarta dėl dešimties metų trukmės arba e, dviejų, penkerių metų laikotarpių, tai šiam nutarimui, sprendimui taip pat pritarsime, tačiau mūsų nuomonė e, mažiausia trukmė turėtų būti septyneri metai, o ponas Garyga savo pranešime nieko neminėjo apie septyniarių metų trukmę, tačiau tikiuosi, kad bus galima pakeisti jo nuomonę ir sąjungos politikai taikyti mažiausiai septyniarių metų trukmę. Man šiek tiek neaiški diskusijos eiga susijusi su išimtimis žemės ūkių moksliniams e, tyrimams. E, ir kitoms politikos sritims, kurios sudaro du trešdalius biudžeto. Taigi e, galbūt e, šioms sritims bus numatytas 7 metų trukmė, kitoms sritims 5 metų trukmė. Nežinau, ar galima tai padaryti ir kaip tai bus daroma, tačiau aš manyčiau, kad e, mūsų interesams turėtų ne tik nuomonės rengiamas atstovauti, tačiau ir konkretų surė komiteto narių veiksmai. Aš taip pat atkreipiau dėmesį į tai, kad įgyvena strategija Europo 2020. Mes e, atkreipiame dėmesį į visas svarbiausias šios strategijos sritis ir uh, Pabrėžiau, kad mes pasisakome prieš skirstimą sąjungos politikos į atskirus sektorius ir atkreipime dėmesį į būtinybę kurti naujas darbo vietas, pavyzdžiui, transporto sektoriuje. Pabrėžiame, kad ateityje buvo įmanoma tuo pasiekti tik tai dėl to, kad sąjungos politika buvo vykdoma bendrai, o ne atskiruose sektoriuose, taip neskaidant biudžeto lėšų panaudojimo. Per paskutinę diskusiją buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad e, vykdant kontrolę reikia e, daugiau dėmesio skirti pasiektiems rezultatams naudojant ES paramą, kad derintume kontrolės procedūras su kitose sritise e, vykdomomis patikromis, kad siektume geriau, veiksmingiau panaudoti lėšas ir manau, kad e, mano teikiami pasiūlymai atspindi e, komisijos diskusijų eigą ir aš jau dabar nekantri laukiu tolesnių kolegų pasiūlymų. Ačiū Konstancu Tomas Deutsch. Köszönöm a lehetőséget. Tisztelt elnök asszony, kedves! Labai ačiū už suteiktą galimybę. Gerbiama pirmininkė, mėly kolegos, visų pirma, kaip EPP frakcijos šešėlinis pranešėjas, noriu padėkoti poniai Konstancai už darbą rengiant šį pasiūlymą. Pranešimas labai kokybiškas Ypatingai jai dėkoju. Nes jis tai puikiai bendradarbiavimas su, su visomis frakcijomis, visais šešėliniais pranešėjais. Pavyzdinis bendradarbiavimas davęs puikių rezultatų. Ir dabar matome, kad didžioji dalis e, pakeitimų jau įtraukti į tekstą, kuris e, jums išdėliotas ant stalų. Galiu pasakyti, kad Didžiaja dalimi šis pasiūlymas yra pagristas konsensusu. Taigi pranešimo projektą būtų lengva parengti, tačiau jei leistumėt, porą pastabų norėčiau išsakyti. Ir norėčiau išskirti keletą aspektų, apie kuriuos pranešėjai jau kalbėjo ar anksčiau, ar ar ankstesnėse diskusijose, ar šiandienos posėdėje. Pirmiausia, manau, kad pranešimo 15 punkte reikėtų šiek tiek e, patikslinti formuluotę ir pasakyti, kad ištekliai naudojami sanglaudos politikoje e, ir nepanaudoti pinigai turėtų būti suteikti valstybių narių regionams. Taigi reikėtų patikslinti 15 pastraipos formuluotę. Ir ketiname pateikti pakeitimą tuo tikslu. Prisimindamas tai, ką per pasarąją pusantros valandos pasakė komisijos narys, Galiu tik patvirtinti, kad ES strategija 2020 metams e, turi ypatingos reikšmės sanglaudos politikai, nes sanglaudos politika yra viena svarbiausių ir sėkmingiausių bendrijos e, veiklos ryčių. Tačiau norėčiau pasakyti, kad Europos komisijoje ir parlamente yra bendrai sutariama, kad negalima ES 2020 prilyginti sanglaudos politikai. Tai nėra tas pats. ES 2020 strategija e, yra kur kas platesnė negu tik sanglaudos politika. Tuo tarpu sanglaudos politika e, orientuota ne tik į ES 2020 strategijos tikslų įgyvendinimą. Taip, sanglaudos politika ir ES 2020 iš dalies sutampa, tačiau tarp jų yra ir skirtumų. Todėl šiame pranešime reikėtų tai paaiškinti ir pasakyti, kad regionų politika savaime negali e, būti vienintelė priemonė siekiant ES 2020 strategijos. E, sutinku dėl formuluotės susijusios su konkurencingumo gerinimu, visapusiškai remiu jos pasiūlymus, tačiau norėčiau, kad tekste būtų aiškiai pasakyta, jog regionų e, atžvilgių situacija susidarė visiškai kitokia. Reikėtų taikyti kitokias priemonės E, pritaikytas atskirų regionų specifikai. Kitaip mes konkurencingumo nepagerinsime. Negalime e, siaurai vertinti savo veiklos ir e, pranešėja to nedaro. Tai, kad akcentuojamas anglūdos politika ir regionų politika man yra priimtina. Uh, bet galbūt jūs galėtumėte atkreipti dėmesį į mano pakeitimą, kuriame kalbama apie veiklos integravimą. E, čia kalbame apie praktinį bendradarbiavimą tarp Europos socialinio fondo ir regionų plėtros brūkšnelis sanglaudos fondų. Ir baigdamas noriu išsakyti porą trumpų klausimų, kurie buvo pateikti jau ir praeitą kartą. Pirmiausia, sąlygų nustatymas. Tai yra kritinis aspektas. Turiu galvoje, kad tai yra nepaprastai svarbus aspektas ir sutinku su prieš mane kalbėjusiais kolegomis. Negalime sąlygų naudoti e, kaip e, botago e, taikant paskatų ir e, nuobaudų politiką ar atlyginimo politiką. Sausio mėnesį susitikime mes turėtume pakalbėti apie sąlygiškumo principo taikymą sąnglaudos politikai ir kitoms Europos sąjungos politikos rytims. Ir paskutinė mano pastaba. Kiekvienoje ataskaitoje, kiekvienoje pranešime mes apie tai kalbam. Bet kol praktiškai tai taps realybė, dar reiks gerokai pasistengti. Turiu galvoje įgyvendinimo supaprastinimą. Supaprastinti reikia, tačiau man susidaro įspūdis, kad kartais parlamento, tarybos ir komisijos sprendimai prilyksta vaikų žaidimui. Kai aštuoni ar dešimt vaikų stovi vienas prieš kitą, ir e, bando e, šnipždėti vienas kitam tam tikrą e, informacija, kuri paskui išsigreipia, tai yra tarsi sugedusio telefono principas. Man atrodo, kad čia yra tas pats. Kalbam, kad reikia viską supaprastinti, tačiau galų gale tik biurokratijos mastai išauga. Iš tiesų reikėtų stengti supaprastinti uh, veiklą, sumažinti biurokratijos kiekį ir papiginti įgyvendinimą. Tai yra svarbiausi elementai, o aš dar kartą sveikinu pranešėją. Suprantu, kad Erikos man nėra. François toliau. Merci, Madame la Présidente, et merci, Constance, pour euh, ce travail et cette collaboration. Dėkui, pirmininkė. Mes iš tikrųjų turime pasidžiaugti gerų bendradarbiavimų ir puikiu darbu. Labai yra įdomių dalykų pateiktų pranešime. Manau, kad jisai sustiprins mūsų požiūrį į e, sektorinį, dėl sektorinio požiūrio sanglaudos politikoje. E, bet e, reikia aiškiai kalbėti, kad mes neturime prieštarauti Lisabonos sutarčiai, jį kalba, sutartie kalbama apie teritorinę sanglaudą. Ir nereikia uh, siekti pakengti regioniam aspektui, nes tai prieštarautų sutarčiai. Kitas dalykas mes e, turime ne tik prie naujų iššūkių e, prisitaikyti, bet, kaip kalbėjo komis komisaras, mes turime siekti e, tam tikrų e, tikslų. E, žinome, kad Anksčiau buvo numatyta 70 milijonų per regionius fondus. Ir mums dabar pasakyta, kad kadangi bus mažiau regionų ir mažiau gyventojų vietoj 120-100 milijonų belieka. Tai neaišku, kaip, kokias pasakmes tai turės. Daug regionų per ekonominę krizę labai nukentėjo. Lisabono sutartis panašius aspektus taip pat mini. Mes neturėtume dar pagilinti ir taip jau rimtų situacijų ir nepasmerkti žmonių ekonominiam žlugimui. Turėtume e, pasinaudoti komisijos pasiūlymų paminėtų pranešime, tai yra siekti tarpinių tikslų. Ir e, galutinis tikslas nėra 75 procentai. Jūs sakote 75 procentai vargingesniems, tai tada reiškia, kad kalbate apie 200 procentų turtingesniems. E, atotrukis yra pernelyg didelis. O Lisabono sutartis prašo mūsų jį sumažinti. Mes turime tai pabrėžti. reikia galvoti apie politikos ateitį, bet nepakliūti į skaičiavimų pinklės. Sakoma, kad e, politika apims mažiau žmonių ir dėl to reikia mažinti finansavimą, bet ne, mums reikia išlaikyti bent jau tokį pat lygį ir mes turime būti ambicingesni. Turime jau patirties ir turime galvoti, kaip teikti pagalbą naujesniems e, norėms. Reikia daugiau paramos e, bendradarbiavimui tarp valstybinių mastų. Mes čia taip pat turime pasistengti. Ir nusibriežti kur kas aiškesnius sanglaudos politikos tikslus, nes tai yra ES masto politika savo pobūdžiu. Uh, ir nuo jos vykdymo priklausys viešoji nuomonė. Mes galime pademonstruoti, kad ES gali veikti veiksmingai. Taip žmonės galvos, jeigu jie matys, kad veikia gerai, veiksmingai regioninė politika, sanglaudos politika. Aišku, galima tada ir pritaikyti įvairiausias priemonės, kad galėtume e, kurias galėtume panaudoti. Aš pritariu pranešėjai dėl septyniarių metų laikotarpio. Mes nepakankamai rimtai viską anksčiau žiūrėjome. E, logika yra daugiau demokratijos, aš tą suprantu. Parlamentas ir komisija yra renkami ir skiriami penkerių metų laikotarpiui. Aš suprantu, kad jie nori gyventinti tam tikras politikos priemonės nuo pradžios iki galo, bet uh, Jeigu pasižiūrėsime į situaciją vietoje, tai vargu ar tas penkių metų laikotarpis gali būti labai naudingas, galbūt penki plus penki toks principas būtų neblogas. E, dabar išgyvename ekonomikos krizę ir nežinau, ar iš tikrųjų galime laukti iki 14 e, metų, kad galėtume paskui jau tik tai E, visko siekti tik tai tada, aš nežinau, ar geras principas būtų 7 plus 10. Mes turime pagalvoti, kokia yra nauja ekonominė situacija regionuose ir pirmiausia tuose, kurie išgyvena labai rimtą ekonomikos krizę. Asmeniškai aš paremčiau septyniarių metų laikotarpį, nes mano nuomonė jisai yra teisingas. Dėl uh, vyriausybės politikos ir sankcijų. Jeigu lėšos skiriamos teritorijoms, kur nėra kažkokio nederamo elgesio, žinome, kad e, planuotos lėšos yra panaudotos ir jūs norite atimti tas lėšas? Jeigu mes žinome, kad e, tos lėšos yra gyvendamos gerai, tai aš nežinau, ar toks požiūris būtų priimtinas. Mes turėtume ir toliau bendratarbiauti, kaip galime e, glaudžiau, kad susitartume dėl šių dalykų. Ačiū. Dėkoju dabar Markus Piper. Ačiū, ponė pirmininkė. Keletas trumpų pastabų 90 procentų galėtume pritarti visoms mintims, ypač man patinka penktasis punktas, e, kuriame minimi papildomi ekonomikos augimo instrumentai, ne tik tie, kurios, kurie minimi strategija Europa 2020, pavyzdžiui, sąjungos politika arba <clears throat> investicijos į atitinkamas rytis dėl finansinės perspektyvos trukmė. Ar tas pasiūlymas septynių metų trukmės nepakiš mums patiems kojos. Galbūt penkerių metų trukmės su galimybė papildyti dar penkeriems metams suteikti mums daugiau papildomų šansų ir galimybių. Galbūt tą klausimą turėtume palikti atvirą ir pasikonsultuoti šiek tiek labiau. Dėl trukmės kol kas neapsisprendžiant griežtai dėl septynių metų pasiūlymo. Kai kurių kolegų nesuprantu, ypač tų, kurie teigia, kad e, negalima liesti sanglaudos fondo lėšų Jeigu kalbame apie ekonomikos augimo ir stabilumo paktų kriterijų nesilaikymą, puikiai žinome, apie kokias valstybės eina kalba. E, Ta puikiai matome iš atitinkamo auditorumo ataskaitų. Jeigu Ar galime tikrai pasakyti, kad tos valstybės, kurios kartais sąmoningai nesilaiko pakto nuostatų, deramai naudoja sąjungos fondo lėšas. Ir griežtai <clears throat> priešintis tokiam pasiūlymui, aš nemanau, ar būtų protinga. Taigi turėčiau, uh, norėčiau pasiūlyti, galbūt uh, šiek tiek lankščiau suformuoluoti šias nuostatas. Ir tikiuosi, kad uh, regionio vystimosi komitete sustarsime dėl formuluotės, kuri reikš mums visiems priimtiną sprendimą. Ačiū labai Joachim Celer dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu Markus sako, kad e, pritarė 90 procentų ponios Krėl mintims, tai aš 98 pritariu. Dėkingas esu jai už tai, kad savo nuomonėje kurią rengia e, specialio komiteto vardu, labai konkrečiai pristato mūsų poziciją. Nebandykime savęs apgaudinėti. Iki šiol specialiame komitete diskutavome labai formaliai ir teoriškai, tačiau e, e, netoks yra mūsų darbas, mes turime pateikti konkrečius politinių sprendimų pasiūlymus, Sąjungos politika buvo ir privalo likti viena iš svarbiausių ES politikos sričių. Nuo sausio mėnesio pradėsime diskutuoti apie turinio dalykus, todėl na, ši nuomonė yra parengiama labai tinkamu laiku, siekiant viską sustatyti į savo vietas. E, Markusai dėl praktinių priežasčių septynių metų trukmė tinka labiau, ypač turint omenyje pasirengimą, e, programų įgyvendinimą ir e, jų įgyvendinimo <clears throat> patikrą mes neturėtume vykdyti, neturėtume per daug e, eksperimentuoti šioje srityje. E, taip pat ir numatyti skirtingą trukmę skirtingoms politikos sritims, manyčiau, taip pat nebūtų tikslinga. Kalbant apie sąjungos politikos lėšų panaudojimą, visą laiką kyla diskusijos dėl renacionalizavimo, dėl atskirų sektorių atskirimo Aš manyčiau, kad mums reikia stiprinti bendrijos politikos lygmenį ir pats nusekliausias požiūris, siekiant įgyveninti ES bendrijos politiką, visą laiką buvo sąglaudos politika. Kalbant apie strategiją Europą 2020, man susidaro įspūdis iš parlamente vykstančių diskusijų ir girdint komisijos nuomonę kad e, iki šiol e, visuomenė dar nelabai yra informuota apie šios dalykus. Aš e, nesu marksistas, tačiau Marksas yra pasakęs, kad idėja gauna kūną tuomet, kai jai pritarė masės. Strategija Europo 2020 gali tikėti sėkmės tik tai, jeigu jai pritars regionai, tačiau pirmiausia, regionuose reikia šią strategiją pristatyti, todėl mums reikia dar pagalvoti, kaip turėtume tą padaryti ir mes turėtume pralaužti čia nacionalinių valstybių lygmenį. Markus Piper kalba apie sankcijas valstybių narių, kurios netinkamai naudoja paramos lėšas atžvilgių. Lėšos yra arba ne e, visiškai e, panaudojamos, arba e, panaudojamos netinkamai dėl to, kad neįtraukiamas regioninis lygmuo, bent jau mano patirtis taip sako, taigi būtent čia turėtume labiau padirbėti. Ir taip pat kiekvienas turėtų pirmiausiai apsitvarkyti savo kieme, tai yra savo valstybėse narėse. Dėkuoju dar kartą už šią nuomonę, mes neturėtume e, jos. Uh, apsunkinti papildomais pasiūlymais arba idėjomis, turėtume <clears throat> likti ties svarbiausiais dalykais ir uh, turėtume stengtis ir toliau, kad sąjungos politika liktų vienu iš svarbiausių es politikos ramščių ponas Keliu. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Šon Keli. E, aš norėčiau pakomentuoti kolegą, kuris teigia, kad uh, E, pirmininkė diskriminuoja narius, neleisdama jiems kalbėti. Aš turiu pasakyti, kad aš nesutinku su tokia nuomonė. Jūs turit teisę uh, ją turėti, bet jeigu yra tik penkias minutės, bet dešimt žmonių nori pasakyti, tai turim sutikti su pirmininkės sprendimu, nes teisinga ją apkaltinti diskriminavimu. Antras dalykas - dėl uh, laiko terminų. Ar dėl to uh, kalendorius. Buvo kalbama apie 7 metus, buvo kalbama apie 5 plus 5, buvo kalbama apie 7 plus 3, buvo sakoma, kad mandatą būtų galima pratesti kas dviejus metus. Ir dabar jau kurį laiką sakome, kad e, reikia priimti sprendimą tuo klausimu ir pradėti e, ir leisti sistemai funkcionuoti. Aš pats asmeniškai pasakyčiau už 7 metus, o ne už 5. Ir paskutinis punktas, apie kurį kalbėjo Tomas Supaprastinimas. Tai yra gyvybiškai svarbus klausimas. Per daug laiko, per daug pinigų, per daug pastangų išvaistoma įvairiausiams e, teoriniams procesams, o ne tikriems rezultatams. Ypač dabar ekonomikos nuosmukio metu reikia akcentuoti rezultatus, stengtis, kad viskas būtų padaryta, įvertinti pažangą, įvertinti ekonominę raidą, e, E, stebėti, kiek darbo vietų sukūriama, kiek infrastruktūros pastatoma. Taigi supaprastinimas būtų naudingas ir žmonėms, ir tai būtų pigiau pačiai ES. Ir jeigu kažką galime tuo klausimu padaryti, tai uh, galiausiai mūsų visų e, rezultatai būtų geresni. Jim Vlasak. Děkuji za slovo. Chtěl bych říci, že tato zpráva podle mého názoru. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad šis pranešimas labai gerai papildo mūsų bendrą požiūrį į sanglaudos politiką. Ir aš turiu pasakyti, kad sutinku su pranešėja 96 procentais. Labai vertinu jos darbą, bet norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Reikia skatinti e, atskirų projektų tarpusavio sąveiką. Turiu galvoje projektus, kurie yra finansuojami iš skirtingų fondų. Reikia stebėti, kaip tie projektai yra susiję vienas su kitu ir e, kaip būtų galima veiklą planuoti atitinkamai. Norėčiau priminti tai, e, ką sakė ponas Sean Kelly. Reikia daugiau dėmesio skirti rezultatams. Fondai turi būti panaudojami efektyviai efektyvumas ir taupumas yra nepaprastai svarbus, nes neretai gyvenant projektus e, pusiaukeliai yra pakeičiamos taisyklės ir nebeaišku, kas yra įmanoma ar ko negalima padaryti. Žinodami, kokia dabar susidarė ekonomikos padėtis Europoje, nereikėtų didinti finansavimo išteklių, mes e, turėtume ieškoti priemonių, kurios būtų tvarios dabartinėmis ekonomikos aplinkybėmis Be to turim galvoti, kas prisidėtų prie ateities augimo. Dar kartą aš norėčiau pabrėžti partnerystės svarbą, turiu galvoje partnerystę e, ne tarp valstybių narių, labiau regionų e, bendradarbiavimą. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į savivaldybių vaidmenį. Visi mūsų aptariami klausimai turi būti svarstomi žemiausio administracijos lygių. Tai paskatintų galimybės, sustiprintų galimybės pasiekti gerų rezultatų. 18 straipsnėje jūs e, akcentuojate, kad būtų gerai didinti finansavimą bendradarbiavimo stiprinimui. Aš su tuo nesutinku, nes projektai finansuojami iš Europos socialinio fondo, vadinamieji soft, švelniai projektai, išvaisto daugybę pinigų, pavyzdžiui, reklamai žiniasklaidoje. Tai labai brangiai kainuoja. Ar negeriau būtų tos fondus panaudoti praktiniams dalykams, kad mes realiai pamatytume, kaip pinigai yra panaudojami ir kokios naudos jie atneša. Josef Matula. Mulțumesc, doamnă președintă, mă alătur și eu felicitărilor pentru doamna raportoare, oricum suntem mult pe... Aš irgi norėčiau pakomentuoti kalbėjusi į komisarą. Ir aš sutinku su viskuo, ką jis sakė tuo požiūriu ir galėčiau jį tik pagirti. Prisiminkime, kokius argumentus jis išdėstė. Aš e, sugrįžčiau prie teritorinio pakto, kuris buvo paminėtas e, sanglaudos politikos rėmose. Galbūt mes nepakankamai atsižvelgiame į tam tikrų sanglaudos politikos ryčių trapumą. Tai yra viena iš svarbiausių ES politikos ryčių, kur negalima e, dirbti nesėkmingai. Ateityje reikėtų išplėsti subsidiarumo principo taikymą. Turiu galvoje E, absoliučiai visi regionų savivaldybių veikėjai turi veikti kartu su ES. Mes turim tarsi užtikrinti pusiausvyrą tarp mažų miestų ir e, mažų kaimų ir didesnių miestų. Kiekvieno piliečio atliekamas vaidmuo turi būti aiškus. E, tačiau, kai kalbam apie maždaug 80 procentų gyventojų ir jų gyvenamus e, regionus, turime suvokti, kad reikia geros, gero balanso. Aš pirmiausia e, galvoju apie pusiausvyros pasiekimą tarp mažesnių ir didesnių miestų. Reikia ieškoti labiau tikslinių sprendimų. Ir būtina rasti galimybių E, suderinti priemonės e, skiriamas mažiems miestams ir didesniems miestams ar kaimams. Kolegos jau kalbėjo, kad yra kuriamas naujos taisyklės, nauji apribojimai. <clears throat> Ir šiuo požiūriu svarbu siekti viso proceso supaprastinimo. Įgyvendinant sanglaudos politiką. Ypač turiu galvoje galimybės gauti finansus. pusiausvėra, balansas yra vienas iš svarbiausių e, sanglaudos politikos bruožų ir būdavo toks praeitie. Dėl to, ką sakė kolega Deutsch. Kalbėdamas apie regionuose liekančius fondus, mano nuomonė yra teisinga, ir būtų gerai, jeigu galėtume pritaikyti N plus 3 taisyklę. Ir naujosiuose valstybėse narėse taip pat. Ačiū. Monika Smolkova. Ďakujem pekne za slovo, vážená pani predsednička. Ja sa chcem poďakovať. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegiai Konstans už atliktą darbą. E, norėčiau apibūdinti pranešimą taip. Jeigu mes norėtume, kad strategija Europa 2020 būtų sėkminga, tai turime e, su pritarti pirmam 19, pirmai 19 pastraipai iš šio pranešimo. Negalima nei vieno iš šių nuo 1 iki 19 paragrafo pastraipos išbraukti 10 pastraipą ypatingai svarbi, kalbama apie sanglaudos, tai, kad sanglaudos politikai reikia finansinių lėšų ir apie tai, kad negalima sumažinti finansavimo, negu lyginant su dabartiniu programavimo laikotarpiu. Komisija sakė, kad jeigu bus sumažintas finansavimas, tai visos šalis nukentės atitinkamai. Tačiau yra skirtumas e, tarp to, ar e, finansavimas bus nutrauktas e, iš regionams, kur minimus, minimalus atlyginimas yra 1600 eurų e, ir tarptų, kur minimalus atlyginimas yra 123 eurai, nes tokių šalių regionų yra Europos Sąjungoje. Dabar e, vyksta biudžeto tvirtinimo procedūra, komisija su parlamentu pasiekė sustarimą, tačiau yra problemų su taryba. Biudžetas tapo politinė priemonė smulkios politikos priemonė. Būtent todėl turėtume raginti atskiras valstybės narės susivokti, suprasti, kad jeigu biudžete nebus numatyta pakankamai finansinių priemonių, labiausiai nukentės vargingiausios šalis. Dėl kito planavimo laikotarpio ir sąryšio su strategija Europa 2020, mano asmeninė nuomonė, septyniarių metų laikotarpis būtų pats geriausias. Dėkuoju Silviekoni. Atsiprašau, aš sakiau Silvija, bet turėjau galvoje Sofiją. Sofija tai reiškia išmintis, taigi visai gražus vardas, pane pirminkė. Buvo atlikta jau labai daug darbo. Pane Karel labai kokybišką darbą atliko. Aš dabar nebekartosiu viso to, kas buvo pasakyta Dar programavimo laikotarpio. Aš e, e, Markus Piper ir Alfonsi pozicijoms pritariu. Mintis 5 plus 5 galbūt atrodytų visai neblogas laikotarpis, nes tai atitiktų politinių veiksmų vientisumą tiek parlamento, tiek Europos komisijos. Tačiau tik tada, kai koregavimas gali vykti per ilgą programavimo laikotarpį. Aš tuoj pat paaiškinsiu, ką turiu galvoje. E, dabartinis laikotarpis 7-13 metų reglamentas dėl e, šio laikotarpio buvo parengtas, redaguotas 2005 metais bet situacija tada buvo labai skirtinga negu kad yra dabar. Buvo pateikti pasiūlymai ją patvirtinti ir mes tada negalėjome net įsivaizduoti, e, kokia dabartinė, kokias dabartinė e, krizė turės pasiekmes pusiaukelė tos programos įgyvendinimo. Dabar e, galvojame apie reglamentą dėl regionios politikos ir mes turime galvoti, kaip patvirtinti reglamentą, kuris prisitaikytų prie esančių ir kintančių sąlygų. Taigi 5 plus 5, man atrodo, būtų priimtiniausias laikotarpis. Ačiū. Elioro. E, dėkui, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasidžiaugti puikiu ponos Krel darbu. Paprasčiausiai pasakysiu, kad pranešimas E, gali labiau patikslinti, išiškinti tam tikrus e, politikos aspektus. E, Lisabono sutartyje kalbama apie sanglaudą, teritorinę sanglaudą. Tuo pačiu metu regionų konkurencija dėl lėšų gavimo, man atrodo, tai yra tarsi nelabai tiksliai aiškus dalykas tarp konkurencijos, sanglaudos Galbūt e, būtų galima tiksliau apibūdinti tuos dalykus, ko, pavyzdžiui, galime tikėtis iš sanglaudos politikos, teritorinės sanglaudos politikos, reikėtų patikslinti kai ką, nes kol kas iš tikrųjų neaiškios yra savokos kai kurios. Vėl paminėsiu konkurenciją, sanglaudą, solidarumą. Taigi paprasčiausiai tiek norėjau pasakyti dėl pranešimų. Dėkoju, visi norėjo pasisakę. Dar, ponia Šriuter, prašom. Äh, äh, mm. Ne tiek, kad aš norėjau dabar papildomai kalbėti, bet jau anksčiau užsiregistravusi tą padaryti, bent jau taip supratau iš linktelėjimo mano Pusin norėjau du aspektus paminėti, kurie susijęs su diskusijomis Sūrė komitete. Man susidaro įspūdis, kad šiuo metu abu komitetai yra užsidarę savo pasauliuose ir todėl vienintelė galimybė šiuos komitetus tarpusavėje susijęti yra per jų narių diskusijas frakcijų viduje Taigi, jeigu nesimsime atitinkamų priemonių, tai nepajudėsime į priekį. Surė komitete aiškiai pasakiau, kad negaliu įsivaizduoti, kad e, šio parlamento dauguma balsuotų už penkerių metų sąjungos politikos finansavimo trukmę, nes kiekvienas parlamento narys puikiai žino, kokiu pasiekmių namuose dėl to susilauktų. Kita vertus, e, juntama šio parlamento demokratinė valia ir siekis e, suderinti tarpusavyje parlamento kadenciją ir finansinės perspektyvos trukmą. Trukmė tai reiškia, kad parlamente balsavimo rezultatas bus pakankamai neprognozuojamas Man atrodo, kad reikia ne dviejų trečdalių, tačiau e, trijų ketvirtadalių biudžeto, kuriam turėtų būti numatyta septyniarių e, metų trukmė, o likusi biudžeto daliai penkerių metų trukmė. Manau, kad reikės siekti šio kompromiso parlamente ir e, Sūrio komiteto nariai dalyvauja ir kitų komitetų veikloje, tačiau Sūrio komitete e, dominuoja biudžeto komiteto atstovai, todėl diskusijos jame yra šiek tiek kitokio pobūdžio nei čia, pavyzdžiui, todėl mums reikia ieškoti problemos sprendimo būdų. Klausimas yra labai panašus kaip ir e, diskutuojant dėl sanglaudos fondo lėšų perskirstimo spalio pabaigoje ir lapkričio e, pabaigoje, pradžioje buvome prieimę sprendimą, kad sanglaudos politika turėtų išlikti savarankiška ir tik e, tokiu būdu galime garantuoti strategijos Europo 2020 įgyvendinimą <clears throat> Tuo tarpu surė komitete dauguma narių pasisako už uh, e, sanglaus politikos suskaidimą į keturis atskirus sektorius. Turime šį klausimą išsiaiškinti kaip įmanoma greičiau, nes uh, sudarome įspūdį į išorę, kad patys nesugebame susitarti tarpusavį ir jeigu čia pasieksime pažangos, tai neliks mums laiko. Dar kartą paraginčiau e, Konstancą būtent šiems klausimams e, skirti daugiausia dėmesio darybose dėl kompromiso, kad jie būtų suformuluoti žymiai griežčiau <clears throat> ir kad tai nėra tik tai kokia nors opcija ar galimybė, todėl komitetas turi šią poziciją aiškiai paremti. Taip pat prašyčiau galų gale susitarti dėl būtinybės surenkti diskusiją, galbūt tarpusavėje galėtų e, komitetų atskiros delegacijos atstovai susitikti, o gal ir abu komitetai kartu, nes mes e, dirbame e, tuo pačiu metu, tačiau skirtingais lygmenimis ir konflikto neišvengsime. Konstancijos teikiamas žodis. Ačiū labai už mintis ir pasiūlymus, kuriuos išsakėte. Aš pamėginsiu pati teikti pataisas dėl kai kurių aspektų, nes man tikrai netrodė, kad yra kontroversiškumų dėl kai kurių aspektų. Kalbant apie trukmę, aš siūlau septyniarių metų trukmę, tačiau su galimybė ją prailginti, pavyzdžiui, pasitelkus penkerių metų modelį ir prailginus šią trukmę dar penkeriems metams. Mano frakcijos pozicija yra neaiški, narių nuomonė yra pasiskirščiusi per pusę, todėl pasiūlymas aptarti šį klausimą bendrame komitetų posėdėje yra įdomus, nes tikrai nemanau, kad jeigu busimoje Europos parlamento rinkimų kampanijoje turint omenyje, kad rinkėjų aktyvumas ir taip yra žemas. Jeigu pradėsime rinkimų kampaniją diskusijomis dėl ES finansavimo, tai nežinau, kur e, ši, ši diskusija baigtųsi ir kokie būtų jos rezultatai, ar nepakank, nepakenktų tokia kampanija Europos demokratėjimo procesui ir integracijai. Todėl manau, kad reikia pasinaudoti tuo laikotarpiu, kai dar nevyksta rinkimų kampanija ir pasistengti, kad būtų patvirtinta septyniarių metų finansinės perspektyvos trukmė. Taigi diskusijoje dėl finansinės perspektyvos vidutinės trukmės demokratizavimo reikia atsižvelgti šios aspektus, tačiau nežinau, ar būtina ir galima įrašyti atitinkamas nuostatas į šią nuomonę. Aš ketinu kitą savaitę susitikti su ponu Garyga ir pristatyti jam nuomonės projektą, nes man labai rūpi, kad jis įtrauktų mm, kai kurias nuomonės nuostatas į savo komitetą Aišku, kad turės būti balsuojama dėl e, šios nuomonės tiek sūrė komitete, tiek ir plenarinėje sesijoje. E, tačiau tikiuosi, kad e, jos nuostatos atsispindės ir jo pranešime, kiek daug jų bus įtraukta, neturiu supratimo kol kas. Aš noriu pasakyti, kad sąjungos politika kaip sankcijų taikymo priemonė turėtų būti pasitelkiama tik nesilaikant stabilumo ir augimo pakto nuostatų. Man yra e, visiškai akivaizdu, kad jeigu būtų nustatytas sukčiavimo arba piknaudžiavimo atveju, tai bet kokiu atveju už juos turėtų būti baudžiama. Uh, Tačiau noriu labai aiškiai atskirti šios du dalykus. Bet kokiu atveju noriu dar kartą pabrėžti, kad e, regionai, kuriems reikia daugiausiai paramos, turi jos daugiausiai ir gauti, turi dalyvauti šiame procese betarpiškai. Ir tos dvi regionų kategorijos, kuriams taikomas išimtis, reikia joms numatyti tam tikrą perinamojo laikotarpio paramos teikimo būdą. Komisijos narys Han e, kol kas man nepatvirtino, ar jau yra pat, nustatytos perinamo laikotarpio taisyklės, ar yra tik tai e, nustatyti atitinkami tikslai iš jo atsakymo. Mes negalėjome to aiškiai suprasti, todėl man įdomu dabar sulaukti uh, pakeitimų pasiūlymų ir vėliau pažiūrėsime, kokia bus galutinė nuomonės teksto formuluotė. Dėkuoju Jums iš anksto už tuos pasiūlymus ir už konstruktyvų bendradarbiavimą. Dėkuoju, Konstantai. Dabar turime apsispręsti, kada bus galutinis terminas pateikti pakeitimams. Pranešimas yra nepaprastai svarbus, tai norėčiau uh, suteikti mums patiems laiko iki 16 gruodžio 6 e, valandos. Mes turime balsuoti sausį dėl to. Konstanca. Aš norėčiau gauti pakeitimus šiek tiek anksčiau. Kolegos žino, kokia yra jų nuomonė ir gali per tris dienas tą nuomonę suformuoluoti, tačiau po to dar reikės pakeitimus išanalizuoti ir aš Įsivaizduočiau, kad ponas Doj savo pakeitimus e, siūs vengrų kalba, aš jos nemoku, taigi reiks laukti, kol jie bus išversti į kitas kalbas ir e, turime laukti iki sausio pabaigos prieš teikdami e, šią nuomonę plenarniai sesijai, taigi manau, kad reikėtų iki 14 dienos 18 valandos pateikti šios pakeitimus. Tai būtų antradienis. Taigi kolegos, Konstancija Krell e, sako, kad nori turėti daugiau laiko, e, kad įsigilintų į visus pakeitimus. Taigi šeš, 14 gruodžio. Tai yra antradienis. Gerai. Antradienis, e, 18 valanda. Gerai, nusprendėme dėl to. Toliau ketvirtasis darbo tvarkės punktas. Tikiuosi, kad jau atėjo visi ekspertai. Noriu pasakyti, kad e, regionė, regionės plėtros komitetas e, ankstesnė kadencija buvo paprašęs atlikti tyrimą dėl struktūrinių fondų visuotinės svarbos paslaugų teikimo ir galimybių veikti tarp valstybinės paslaugas. E, atvyko pas mus ponas Flor ir aš jam suteiksiu galimybę pristatyti šį klausimą. Dėkuoju pirmininkė, jums labai malonu pristatyti jums tyrimo rezultatus. Matote, koks yra tyrimo pavadinimas ir jį galime interpretuoti dviejopai. Viena vertus, tai gali būti tarsi prielaida, kad egzistuoja ryšys tarp struktūrių fondų ir visuotinės svarbos paslaugų, arba kita vertus, ir kad yra potencialas tarp valstybiniam mastui. Arba kita vertus galima kelti klausimą, ar iš tikrųjų tarpusavio ryšys yra tikras. Pabandysiu Jums perteikti šiek tiek savo išvadų ir pakalbėsiu apie galutinės rekomendacijas. Tyrimą parengė tarptautinę grupę, įskaitant Milano universiteto ekonomikos katedrą, Liežo mm, atitinkamą centrą, taip pat Mil Milano e, kitą institutą ir viešosios e, politikos administravimo institutas Vilniuje. Barbara Sak atvykus yra kartu taip pat Silvija Vienieti, taip pat yra, yra atvykęs su manimi, tai yra mano, darbu, mano pagalbininkai. Dar pasakysiu, kad puikiai mes dirbome kartu su atsakingais pareigūnais iš politikos e, departamento. E, pirmiausia, čia paminėsiu Ivaną Kacerovą ir Ester Kramer. Koks yra mūsų ataskaitos turinys? Reikia paminėti du aspektus. Pirmasis - pateikti išsame ir kritinę analizę diskusijoms dėl visuotinės svarbos paslaugų. Mes nusprendėme e, pateikti tam tikrą e, formuluotę. Kalbame apie E, general, atsiprašau, visuotinės e, ir skliaustelis ekono, ekonominės svarbos paslaugas. Būtent taip sugalvojame rašyti. Kadangi neaiški yra ta koskira tarp visuotinės svarbos ir visuotinės ekonominės svarbos e, paslaugų, kartais man atrodo nesąmoningas yra atskirimas tų dviejų paslaugų tipų bet kalbėsiu apie visuotinės svarbos e, paslaugos kaip apie platesnę kategoriją. Ir e, pakalbėsiu apie sampratą visuotinės e, svarbos paslaugų ir jų reikšmę regioniai politikai. Į tai galima žiūrėti skirtingai. Viena vertus, galima žiūrėti į e, visuotinės prieigos e, prie tokių paslaugų klausimą e, - socialinių, erdvinių, ekonominių ar finansinių paslaugų turinčių tokią dimenciją. Kitas aspektas yra paslaugų kokybė. Trečiasis aspektas yra vartotojų apsauga arba naudotojų apsauga. Skirtingos ES politikos sritys yra susijusios su šia koncepcija. Matote keletą pavyzdžių iš tyrimo, mes pasižiūrėjome e, į atskiras rytis. Gildomės į klausimą, kaip suvokti visuotinės svarbos paslaugas. Kaip matote, koncepcija ir apibrėžimas yra labai platus. Tai apima komunalinių paslaugų tinklus, viešojo administravimo paslaugas, švietimą, sveikatos apsaugas, sportą, socialinės kultūrinės paslaugas, kai kurias ir kitas paslaugas. Mūsų tyrimas e, yra tarsi dviejų aspektų ar dimensijų. Pirmoji yra makro, kita mikro dimensija. E, aš noriu, kad bent e, vieną kartą atsiverstumėte šią ataskaitą, ji labai didelė, nesu tikras, kad visą ir perskaitysite, bet noriu, kad jūs bent pasižiūrėtumėte į ją. Ir norėdamas tai užsitikrinti, pradėsiu nuo to, ko vėliau nebeminėsiu. Pasižiūrėkite į 113 puslapį. Ten yra žemėlapis Ir taip pat pateiktas sąrašas 27 projektų, kuriuo, kurie yra finansuojami iš struktūrinių fondų e, po vieną kiekvienai šaliai. Projektai yra numatyta ir pasižiūrėję į tą sąrašą pamatysite, kaip pinigai e, struktūrinių fondų yra panaudojami visuotinės svarbos paslaugų kontekste. Mes šį pavyzdį išeimti. Išeimti traukėme tikrai e, kai kuriuos smulkius ir kai kuriuos didelius, stambius projektus. Pavyzdys iš, dėl, apie vieną iš tų 27 projektų. Tai yra projektas susijęs su antraja mūsų temos e, dalimi e, tarp valstybinis bendradarbiavimas arba bendradarbiavimas per sieną. Jūs galite galvoti apie ką nors tokio stambaus kaip geležinkelis arba dujotiekis. Bet pažiūrėkite į projektą, kuris paminėtas 147 ataskaitos puslapyje. Tai yra e, Baltijos šalyse e, kūriamų ligonių tinklas e, Švedijoje, Estijoje, Lietuvoje, Norvegijoje. Ir pasikeitimas tarpusavėje informacija apie radiologijos ir ultragarso sistemas 152 ataskaitos puslapis. Pamatysite ten paminėtus du bandomosius projektus. E, Vilniuje, e, Danijoje, Talinė, ligonės pagal tuos projektus keičiasi elektroniniu būdu informacija apie radiologinius tyrimus tam, kad būtų galima išspręsti tam tikras E, pajėgumų problemas, yra centras Danijoje, Funame ir pasinaudojama Estijoje ir Lietuvoje esančių patyrusių gydytojų paslaugomis, sprendžiant tas problemas. Taigi jums pavyzdys gana nedidelės apimties projekto vykdomo e, per tarptautinio bendradarbiavimo sistemą struktūrinių fondų srityje. Pereikime prie bendresnių klausimų ar makro ligmens e, susijusios su mūsų aptariama tema. Pradėsiu nuo to, kas jums atrodo visiškai suprantama tikriausiai, tačiau manau, kad tą vis tiek reikėtų pabrėžti. Tai yra faktas, kad visuotinės svarbos paslaugos yra neatskiriama europinio visuomenės modelio dalis. Šis modelis yra pagrystas tuo faktu, kad piliečiai turi galimybę naudotis nepriklausomai nuo savo buvimo vietos, nuo, paja, nuo pajamų, naudotis geromis visuotinės svarbos paslaugomis, geros kokybės. Aš prisimenu uh, baltą ir žalę knygas dėl visuotinės svarbos paslaugų. Vyksta diskusijos šiais klausimais ir iš tikrųjų pritrenkia tai, kad labai nedaug yra sąveikos tarp diskusijų dėl visuotinės svarbos paslaugų ES mastu ir diskusijų apie regioninę politiką. Iš tikrųjų, to ryšio nebuvimas pritrenkia, kadangi labai daug investicinių projektų yra finansuojama iš struktūrinių fondų ir tie projektai didžiąją daugumą yra susiję su visuotinės svarbos paslaugomis. E, labai daug laiko žmonės dirbantis generalinio, atsiprašau, regioninės plėtros generalinėme e, direktorate laikosi visiškai skirtingo požiūrio nuo tos perspektyvos, e, to požiūrio, kurio laikosi žmonės dirbantis vidaus rinkos generalinėme direktorate. Egzistuoja dvi ES politikos kryptis. E, viena yra rinkų integravimas, e, kita regionės plėtros stiprinimas ir tarpusavė jos nėra gerai susijėtos. Savo tyrimę siūlome užtikrinti tokią sąsąją, kadangi egzistuoja daug uh, trūkumų teikiant visuotinės svarbos paslaugas Europoje. Ta galime pasakyti pirmiausiai apie neseniai į sąjungą įstojusias šalis, bet ne tik apie jas. Jeigu palyginsime pas, visuotinės svarbos paslaugų teikimo lygį sveikatos apsaugos švietimo atsinaunančios energetikos ir kitose srityse iš sąrašo. Ir pamažėkime į skirtumą tarp šiaurės šalių ir kai kurių pietinių regionų ES. Net ir 15 senųjų valstybių narių tai skirtumas iš tikrųjų yra milžiniškas. Toks e, skirtumas e, rodo, kad būtina integruoti mums savo ekonomiką. Vienas iš aiškių pavyzdžių yra telekomunikacijos. Išanalizavome vieną nedidelės apimties projektą, kaip, pagal kurį finansuojamas e, plačiai juoščio interneto dėgymas skaitmenės komunikacijos kalnuotose teritorijose. Šiuo atveju e, projektas įgyvendamas Graikijoje. Reikia užtikrinti teritorinį bendradarbiavimą, neperkeliant žmonių. Tokia alternatyva tam, kad žmonės išliktų vietoje, yra informacijos perteikimas. Tam reikia greitum, greituminio greitaigio plačiai juos čia telefo, interneto ryšio, nes ir kartais e, yra neužtikrinti ne, nepakanka galvoti rinkoms apie trumpalaikį pelną, reikia žiūrėti į mm, tolesnę perspektyvą telekomunikacijų srityje. Bet skirtumas šioje srityje nėra toks dėlis tarp ES e 15 ir neseniai įstojusių valstybių narių. Tačiau net ir toje 15 šalių grupėje yra daug skirtumų. Aplinkosaugos paslaugos yra dar kita visuotinės svarbos e, paslaugų kategorija. Ten taip pat yra didžiulių atotrukių e, e, kietųjų atliekų, atliekų šalinimas vandentiekis yra vieni iš pavyzdžių. Ir šiandieną išklausėme komisarą E, galvojama apie strategijos Europa 2020 tikslai. Ir tikslai, kai kurie susiję su tvare ekonomika, bet ryšys tarp programavimo regioninių lygmenių ir europinės perspektyvas yra labai nedidelis kol kas siekiant Europą 2020 tikslų. Ir e, yra paskaičiuota, kad jeigu per artimiausius dešimt metų mes nesugebėsime tų dviejų politikos krypčių suderinti, kaip kad atsitiko su moksliniais tyrimais ir inovacijų kūrimu, tai rezultato nebus. Nes jei naudosimės tik reglamentavimo politiką, kaip kad buvo energetikos rinkoje. O kita vertus, e, kitoje pusėje bus įgyvendinami struktūriniai fondai be aiškaus koordinavimo. Tai mes vargu, ar sugebėsime pasiekti ambicingus ES 2020 tikslus. Štai čia matote žemėlapį, kuriame dėja spalvos yra neteisingos. E, ataskaitoje atrasite teisingiau nuspalvintą žemėlapį. Paprašyčiau Silvijos, kad ji rastų tą puslapį. Jums išdalintose e, dosijai devintam puslapį toks yra žemėlapis. Mes atspausdiname jums e, šias skaidrės ir atspausdintoje medžiagoje spalvos yra teisingesnės. Taigi, Čia matome skirtumų tiekiant e, e, visuotinės reikšmės paslaugas Europoje sintezė. Ir čia suderiname skirtingas e, paslaugų rūšys - telekomunikacijas, transportą ir socialinę infrastruktūrą. Žaliosios zonos matote, kur yra, matote, kaip pasiskirsto geltonosios ir oranžinės zonos arba net raudonos oranžinė ir raudona yra e, tam tikra jau grėsmę kelianti zona. Taigi atspausdintoje medžiagoje spalvos yra teisingai atspindėtos. Štai šitas kitas žemėlapis e, skirtas aplinkosaugai ir energetikos sektoriui. Čia vėlgi rasite visą jums reikalingą informaciją. O kaip Visuotinės reikšmės paslaugos yra e, finansuojamas iš struktūrinių fondų. E, turime informaciją štai šioje skaidrėje apie struktūrinių fondų tiekimą ir e, visuotinės reikšmės paslaugų e, pasiskirstimą valstybėse ir regionuose parodyta, kiek procentų regionų plėtros fondo yra skiriama atskiroms valstybėms narėms pagal dabartinį ir ankstesnį e, finansinio planavimo laikotarpį. Matote, kad vidutiniškai nuo 60 iki 70 procentų struktūrinių fondų yra signuojami e, visuotinės svarbos paslaugoms naujosiuose valstybėse narėse, kur Tuo tarpu, kai senosiuose 15 valstybių narių procentas yra kur kas mažesnis. Tačiau e, pastebime įdomių skirtumų. Pavyzdžiui, Prancūzija dalį struktūrinių fondų, kurie e, ją yra skiriami, išleidžia daugiausia visuotinės svarboms, daugiau visuotinės svarbos paslaugoms negu, pavyzdžiui, Junktinė karalystė. Tolesnėse skaidrėse matote, kaip e, pasiskirsto fondai pagal sektorius. Akivaizdu, kad kai kurios valstybės, rengdamos strategijas, nusprendė išskirti tam tikrus prioritetus. jos yra nusprendusios siekti rezultatų, neplečiant struktūrinių fondų į skirtingas visuotinės svarbos paslaugas. Tačiau buvo nuspręsta akcentuoti tam tikrus atskirus sektorius. Štai čia matome informaciją apie telekomunikacijas, socialinę infrastruktūrą, aplinkosaugą ir energetiką. Milijonais eurų skaičiai surašyti bet gal taip pat būtų įdomu, o ir informacijos ataskaitoje apie tai yra, pažvelgti, kiek eurų vienam žmogui tenka. Taip geriau suprastume, kokie yra valstybių narių tikrieji prioritetai. Transportas akivaizdžiai sunaudoja didžiąją dalį struktūrinių fondų Čia matote, kokia fondų dalis tenka bendradarbiavimui pasienio regionuose, bendradarbiavimui per sienas, išskirtos penkios struktūrinių fondų plačiusios kategorijos. Kaip matote, dabartinėme finansinėme laikotarpyje akivaizdžiai išaugo struktūrinių fondų dalis skiriama bendradarbiavimui tarp sienų, per sienas. Iš šių duomenų aišku, kad struktūriniai fondai yra naudojami bandant e, atitinkamus poreikius patenkinti, tačiau iškyla klausimas, kiek gerai tie fondai iš tiesų užpildo uh, E, lėšų stoką. Aš e, turiu šiek tiek geros informacijos jums, e, kuri atsispindi šioje skaidrėje. Šis grafikas, horizontalioje šis jo, rodo, kiek struktūrinių fondų lėšų tenka šimtui gyventojų. O vertikalioje šis rodo, kiek bendrai yra suteikiama visuotinės svarbos paslaugų regionų lygių. Taigi grafikas rodo, kad iš tiesų struktūriniai fondai šiek tiek skirtingai tarp valstybių narių, tačiau iš esmės pasiekia e, tikslą. Galbūt tai jūsų jau nestebina toks rezultatas, Tačiau manau, kad e, jis pakankamai įtikina. Nes šis grafikas iš esmės turi parodyti, kad e, nacionaliniai skirtumai egzistuoja, tačiau didžioji dalis struktūrinių fondų yra naudingai panaudojami remiant e, visuotinės svarbos paslaugas, kai tai yra reikalinga. Tai nereiškia, kad pavieniai projektai yra geri. Tai nereiškia, kad visos ES valstybės narės gerai lėšas naudoja. Tačiau tai reiškia, kad ES mastu negatyvi koreliacija tarp poreikių ir uh, skiriamų lėšų neegzistuoja. Tai yra gera žinia. E, tyrime surinkti duomenys parodo, kad labai glaudžiai yra susiję visuotinių paslaugų, visuotinės reikšmės paslaugų tiekimas ir struktūrinių fondų politikos tikslai. Kartais tas ryšys yra net didesnis negu skirtingų valdymo lygmenų politikos kuriejai nori. Turiu galvoje net ir ES institucijas. O dabar pereinu prie išvadų ir rekomendacijų. Septynės išvadas ir rekomendacijas jums pateiksiu. Pirma. Europa vis dar tebėra tas pasaulio regionas, kuriame egzistuoja dideli vidaus skirtumai, tiekiant e, e, visuotinės svarbos paslaugas ir užtikrinant jų kokybę. Tų skirtumų negalima pamiršti. Ypač, kai e, suprantame, kad erdvinis matmuo yra kur kas tvirtesnis negu e, E, pavyzdžiui, Junktinėse Amerikos. Junktinėse Amerikos valstijose. Europos komisija neseniai paskelbė keletą įdomių žemėlapių, kuriuose Europos Sąjungos duomenys yra lyginami su Junktinio Amerikos valstijų duomenimis. Įvertinant e, gyventojų galimybę naudotis paslaugomis. Junktinės Amerikos valstijos yra tas pasaulio regionas, kuriame E, piliečiai turi labai skirtingas gyvenimo sąlygas, pavyzdžiui, dėl pajamų lygio, dėl karjeros kilimo galimybių ir panašiai. Ir labai dažnai e, tai kelia rimtą susirūpinimą. Ir kaip suprantu, dabartinė Junktinė Amerikos valstijų administracija labai daug dėmesio skiria uh, E, tam skirtumų Junktinio Amerikos valstybių viduje sumažinimui. Tačiau, jeigu galvojame apie valstijų skirtumus, tai e, Junktinės Amerikos valstijos yra kur kas vienalytiškesnė valstybė negu e, atitinkamai ES susidedanti iš valstybių. Turim galvoti apie supranacionalinės institucijas. Jeigu e, reikia įgyvendinti politiką e, regione, kur valstybės turi tokių didelių skirtumų, tai e, sus, iškyla daug problemų, susidaro tam tikra trintis. Todėl investavimas į infrastruktūrą plačiaja prasme, parama visuotinės svarbos paslaugoms yra būtina prielaida tokiems skirtumams tarp valstybių pašalinti. Antra išvada. Bendradarbiavimas per sienas turėtų būti labai svarbus mūsų darbo aspektas. Šiuo metu dar nepakanka turbūt e, tokio bendradarbiavimo paskatų e, teisės aktuose. Skirtingi politikos kuriejai regionų lygmenių e, nemato, kad e, ne, nemano, kad bendradarbiavimas su kitos valstybės pasienio regionais atsipirktų. Vadinasi, kartais mes tiesiog išvaistome mokesčių mokėtojų pinigus. Tai yra susiję ir su santykiai su kitomis valstybėmis narėmis. Vakar aš buvau regionų generalinio direktorato susitikime, kuriame buvo kalbama apie projektą E, dėl e, eksporto vertinimo pagal daugybę įvairiausių mažesnių projektų. Ir vienas e, investuotojas kalbėjo apie didelį planą investuoti į e, vienos upės vandens valymą. Tai ta upė yra netoli Serbijos sienos. Ir kad būtų tenkinami E, aplinkosaugos teisės aktai reikėjo investuoti keletą milijonų eurų į tos upės vandens išvarimą. Upė e, 20 km e, yra vienoje pusėje, o paskui ji patenka į Serbiją ir Serbijoje niekas jau tos upės nebevalo ir ten ji vėl yra užteršta. Taigi, nors buvo investuota daugybė pinigų į nedidelę atkarpą, mažesnę negu 20 km atspaudą, a, a, atkarpą, rezultatų nepasiekta jokių. Taigi, kai galvojame apie Europos mokesčių mokėtojus, turim mąstyti ne tik apie reglamentų taikymą. Privalome galvoti ir apie esminius apčiuopiamus tikslus, kurių galime pasiekti kartu su kaimynais ES viduje ir už jos ribų. Arba tokių kaiminių, kurios galbūt vieną dieną taps ES narėmis arba bus kandidatėms įstoti. Trečioji rekomendacija. Infrastruktūra yra tik darbo pradžia, ne pabaiga. Jeigu pastatote tiltą, bet jis nėra gerai prižiūrimas, jeigu eismas nėra gerai kontroliuojamas, arba jeigu pastatote naują ligoninę ar mokyklą, tačiau struktūriniai fondai yra naudojami tik e, ligoninės mokyklos ar tilto statybai, bet ne priežiūrai, tai ES piliečiai e, automatiškai dar negaus geresnių paslaugų. Kartais rangovai gaus e, sutartį ir galės pastatyti tą ligoninę ir tiltą. Bet apie tai turim labai atidžiai pagalvoti. Kaip e, panaikinti tą netitikimą tarp reglamentų, kuriuose yra kalbama apie pinigų išleidimą infrastruktūrai ir kitų Europos politikos e, sričių, kuriomis yra siekiama suteikti kokybiškas paslaugas ir apsaugoti vartotojus. Ketvirtoji rekomendacija. Įperkamumas. Visuomenės e, galimybės įpirkti tas paslaugas. Kai kuriais atvejais ES reglamentuose yra prašoma valstybių narių peržiūrėti tarifus taip, kad e, būtų įvertinti kaštai. Tačiau kai kuriais atvejais pastebėjom, kad e, kai tarifai yra peržiūrimi, dalis e, gyventojų e, arba visi gyventojai tiesiog negali sumokėti tų tarifų. Ir atsiranda tam tikra iliuzija. Mes e, sukuria, e, sukūrėme galimybės tiekti naujovišką elektrą, bet prašome, kad būtų padidinti tarifai už elektrą. Turbūt mes žinome tada iš anksto, kad 20 ar 30 procentų sąskaitų už elektrą bus neapmokėtos, nes tarifai yra per dideli ir socialinė prasme jie yra nerealūs. Šiuo požiūriu suprantame, kad regionų politikos aspektas yra visiškai atskirtas nuo kitų ES ryčių. Penktoji rekomendacija. Klaida čia padaryta. Čia turbūt ne ketvirta, o penkta. E, turime galvoti apie daugia sluoksnio valdymo aplinką be tvirto politinio vadovavimo vietos lygių. Jokie ES reglamentai, skaitant ir struktūrinių fondų reglamentus, e, net neš jokios ypatingos naudos. Taigi iškyla valdysenos klausimas. Ne Briuselio čia problema. Turime galvoti labai rimtai apie tai, ar vietos regionų valdžia turėtų susilaukti paramos, kuriant institucijas ir panaudojant administracijoje turimą kvalifikaciją tiems iššūkiams atremti. Šešta išvada. ES politika ir struktūriniai fondai turi būti traktuojami kaip bendra teisinė ir institucinė bazė tiekiant visuotinės svarbos paslaugas. Aš irgi netraktuoju šios veiklos kaip grinai teisinės ir institucinės. Aš manau, kad tai yra visuomenės projektas, visuomeniai skirtas darbas. Kai mes kalbam apie tai, kai vadinama prieiga prie sveikatos paslaugų, arba prieiga prie gero vietos transporto. Stengiamės naudoti tą pačią formuluotę visoje Europos Sąjungoje. Ir bandydami suvienodinti tą prieigą, mes tengiamės sumažinti skirtumus tarp valstybių narių. Galiausiai niekas nepasiteisintų, jeigu nebūtų gerai prisitaikyta prie kiekvienos regiono ar zonos specifikos. Taigi, jeigu e, Graikijos kalnuose bus nutiestas plačiajuostis ryšys arba jeigu Lietuvos e, e chirurgai bus sujungti ryšių su chirurgais Danijoje, tai turėsime ieškoti vietoje gebėjimų ES nuostatas paversti gerais projektais tarnaujančiais piliečių labui. Ačiū. Dėkuoju, dabar kolegos gali pateikti klausimus. E, Dirk pirmasis. Ačiū pirmininkė, manau, kad išklausime labai įdomų pranešimą, buvo tikrai verta jį išgirsti. E, labai teisingai yra pastebėti trūkumai teikiant paslaugas kai kuriuose valstybėse narėse, išiškinti skirtumai tarp valstybių narių tikriausiai tai neke, nekelia jokios nuostabus. Mes gyvename taupimo laikais, taigi kai kur padėtis dar pablogės, nepagerės, nes daugelis šalių turi e, išlaidas viešosioms paslaugoms mažinti. Manau, kad yra tai gera analizė ir buvo pasakyta, kad dar gali padėtis pablogėti. Prisutinku su svarbiausiamis e, pranešimo mintimis, kur kalbam apie regionę vietos valdžią. Dauguma paslaugų yra teikiamos tų vyriausybių ir manau, kad jos e, ne tik tai e, teikia paslaugas, bet gali novatoriškai pasižiūrėti viską, ieškoti taupimo būdų. Pavyzdžiui, vietos valdžia gali rasti naujų būdų teikiant paslaugas. Ir mes apie tai turėtume daugiau galvoti, gal, mąstydami apie struktūrinius fondus ateityje ir tai, kaip e, galima įgyvendinti šių finansuojamus e, projektus vietoje. Dar vienas dalykas yra infrastruktūra. E, galutinėse rekomendacijose pabrėžiama infrastruktūros reikšmė. Labai sutinku su tuo, jeigu pasižiūrėsime į Lisabonos darbo tvarkę, į konvergencijos ir konkurencingumo programas, tai pamatysime, kad iš struktūrinių fondų nieko neskirta infrastruktūrai. Ir reikia, norėčiau nu, jūsų paklausti, ar jūs pasižiūrėjote, kiek iš tikrųjų e, lėšų iš struktūrinių fondų skirta infrastruktūrai ir kiek, pavyzdžiui, žinių ekonomikai. E, Sofija, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Nuoširdžiai jums dėkuoju už puikų puikiai parengta ataskaita. Aš ją įsigilinau, nes ekonomikos komitete esu atsakinga už visuotinės e, svarbos e, paslaugų nuomonę ir pasakysiu, kad visuotinės svarbos paslaugos yra aptariamos daugelį komitetų ir tai yra nepaprastai svarbus elementas E, problemos, kaip jūs sakėte, pradžioje teikiant tokias paslaugas, e, pirmiausia, yra susijusios su pačiu apibrėžimu. Jau jis yra uh, gana komplikuotas, tai susijęs su valstybių mm, pačių esme, negalima per daug ištis į valstybės narės, kaip jos tei, jų veiklą teikiant tokias paslaugas, jos pačios turi apsispręsti. Ir ne visos vienodai galvoja apie tas paslaugas. E, pavyzdžiui, kai kur egzistuoja viešos privačios partnerystės, tai yra nepaprastai jautri tema. Prancūzijoje vandens e, tvarkymas yra perduotas privačioms bendrojams, tai yra viešoji paslauga, visuotinės svarbos paslauga, kur yra deleguota e, privačioms struktūroms, bet pavyzdžiui, Londone negalima O kitur negalima įsivaizduoti, kad e, kažkokia privati bendrovė galėtų tvarkyti vandens sistemą. Ką galvojate, ar kai kurios rytis negalėtų tapti bendros ES politikos dalimi? Dėkuoju, Josif Matula. Ačiū, panė pirmininkė. Norėčiau padėkoti už e, pranešimą, jo pristatymą, už atliktą tyrimą. Visuotinės svarbos paslaugos dar ilgai bus aptariamos, mano nuomonė. Norėčiau kad būtų daugiau dėmesio skiriama tarp valstybiniam bendradarbiavimui. Kodėl tą siūlau? Aš esu dirbęs šioje srityje, kai Rumunija dar nebuvo ES narė, taip pat tačiau ir po įstojimo kartu su Vengrija ir su Serbija mes bendradarbiavome, taigi viena iš jų yra ES narė, kita ne. Yra sudėtinga tokį bendradarbiavimą vykdyti dėl koordinavimo sunkumų kurios noriu atkreipti dėmesį. Dar vienas pastebėjimas dėl koordinavimo ir visuotinės saugos paslaugų. Kai aš su automobiliu išstu iš Rumunijos į Bruselį, tai per šešias valstybės turiu pervažiuoti, tačiau sienų e, kontrolės jau nebėra, tačiau e, mobilusis telefonas, kurį laikau rankoje, e, mums primena, kad mes kertame valstybių sienas. Kaip mes ketiname ateityje ilgalaikiai, ilgalaikiai perspektyvai nustatyti vienodus pokalbių mobiliaisiais telefonais tarifus. Aš gyvenu pasienio regione ir labai dažnai man yra priskaičiuojamos paslaugos už e, tarp tinklinį ryšį, nes nepastebiu, jog kalbuosi telefonu kitame kitos valstybės, o ne savo valstybės tinkle, todėl turiu mokėti mm, nuo 8 iki 10 kartų daugiau už pokalbius. Man tokia padėtis atrodo labai jokinga ir absurdiška. Manau, kad turėtume kaip įmanoma greičiau šią problemą įspręsti. Ačiū. Chairman, um, forgive me for coming in very late. Dėkuoju, pirmininkė, aš atsiprašau, kad vėluoju, buvau kitame posėdėje. Gal jūs pradžioje kalbėjote apie tai, ko noriu paklausti. Aš, kai grįžtu į savo regioną, kaip Europos parlamento narė nuolatos e, sulaukiu klausimų apie ES e, įvairiausias finansavimo galimybės. Vietos valdžia, kaip ir kiti manęs klausinėja, jie sako, mes pasiduodame, nes gauti finansavimą yra košmaras, mes jau nebesistengiame net. Pagalvokime apie e, šalis kitas, ne tik Junktinė karalystė. Kai kur žmonės neturi įgūdžių nustatyti, ko iš tikrųjų reikia, kokie yra poreikiai, juos e, kiekybiškai įvertinti ir įsigilinti. Uh, Taigi turiu klausimą dėl to. Aišku, aš suprantu, kad e, pranešimas yra apie tai, kaip panaudoti pinigai, kas pasiekta. Bet ar jūs pasižiūrėjote į tokį aspektą, jeigu kažkas nesikreipia dėl finansavimo, tai kodėl taip yra? Pa, ponas Šonkelį. Pirmiausia, norėjau padėkoti už e, pasisakymą. Jis buvo labai aiškus, tikslus Manau, kad labai buvo įdomių minčių, apie kurias reikės dar pagalvoti ateityje. E, Vienas rytį norėčiau paminėti telekomunikacijas. Labai gerai buvo pastebėta, kad šiuo, e, šiais laikais turime gal e, versti judėti informaciją labiau negu kad žmonės. Buvo parodytas mums žemėlapis, 78 e, puslapyje yra ataskaitos e, šis žemėlapis yra ir pasižiūrėjai, matome, kad nėra padėtis labai gera. E, kalbam apie telekomunikacijas, transportą, socialinę infrastruktūrą ir skaičiai ir vaizdas beveik vienodas. Plačiai juos čia interneto daug kur trūksta, pirmiausia 12 naujųjų valstybių narių, bet Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje, Airijoje ir Šiaurės Europoje e, padėtis yra kur kas geresnė. Tai ar mes turėtume skirti prioritetą plačiajuošiam e, ryšiui kaip e, ir, ir daugiau dėmesio skirti šiai sričiai? O ar pakankamai sulaukia dėmesio ši labai svarbi sritis, nes, kaip jūs sakėte, e, ryšio palaikymas turi labai daug reikšmės žmonių e, gyvenimams. Taip pat e, galvokime apie strategiją Europą 2020, naujus įgūdžius. Gernant telekomunikacijas galime pasiekti nepaprastai daug, kurdami naujas darbo vietas, gerindami gyvenimo kokybę ir panašiai. Jeigu pasižiūrėsime vėl į tuos e, skaičius, diagramas, pamatysime, kad labai nuvilia tai, kad telekomunikacijų išvystymo lygmuo toks žemas. Jūs minėjote, kad JAV yra mus palikusios tikrai uh, uode, uodegoje. Aš pati norėčiau dabar pateikti uh, vieną klausimą, gal pakomentuoti, kai ką jūs minėjote apie struktūrinius fondus visą laiką, bet iš tikrųjų kalbėjote apie sanglaudos politiką. Ir reikia galvoti, kaip sanglaudos politika užtikrina finansavimo galimybės e, socialinės uh, paslaugos yra susijusios su daugia sluoksnių valdymo modelių. Politika apima labai daug partnerių, jos gyvenimas, programų rengimas. Dar svarbus yra tarp valstybinis aspektas Aš noriu pasakyti, kad reikia kalbėti ne tik apie finansavimą, bet ir e, pridėtinę Europos vertę šiame kontekste, teikiant visuotinės svarbos paslaugas, nes tai yra vienas iš svarbiausių Europos socialinio modelio elementų. Norėčiau paklausti apie sanglaudos politikos veiksmingumą, efektyvumą Mes žinome, kad yra tam tikros ribos ir kliūtis, kurios yra susijusios su kitomis e, veiklos sritimis. Egzistuoja kliūtis vidaus rinkos sistemoje ir todėl visiškai pasinaudoti sanglaudos politikos galimybėmis e, teikiant visokias svarbos paslaugas tampa sudėtinga tam tikrais atvejais. Taigi, kaip dėl tų kliūčių vidaus rinkoje, ar jos labai trukdo įgyvendinti sanglaudos politiką ir teikti minėtas paslaugas. Žinome labai daug pavyzdžių, kai uh, prie sienos negali atsirasti, būti statomos ligonės, kai negali, dėl tam tikrų kliūčių vidaus rinkos negali, pavyzdžiui, gaisrininkai nuvažiuoti į kitą šalį. Uh, į kitą teritoriją esančią už sienos. Taigi egzistuoja daug dar kliūčių, kurios situacija daro sudėtingą ir man įdomu būtų sužinoti, ar jūs nepasigilinote į šį aspektą. Kitas klausimas dėl visuotinės svarbos paslaugų kokybės egzistuoja daug technologinių pokyčių teikiant paslaugas. galvoju apie kokybę, prieinamumą tų e, paslaugų ir būtų įdomu sužinoti, ar jūs nepasigilinote į kintančių technologijų vaidmenį, kintančias priemonės, teikiant visuotinės svarbos paslaugas. Ateityje sanglodos politika galėtų e, paskatinti pokytį tų paslaugų kokybėje. Uh, numatant tam tikras sąlygas, sąlygiškumo principą taikant. Pavyzdžiui, būtų galima e, suteikti prieigą prie tokių paslaugų arba teikti jas laikantis tam tikrų nustatytų sąlygų. Aš nežinau, ar kolegos dar nori pasisakyti, tai galbūt jūs sureaguosite, o kolegos galbūt irgi vėliau norės įsijungti diskusiją. kolegos kartu su manimi atvykę mano, kad aš turėčiau ir toliau kalbėti ir atsakyti už visas klaidas, jeigu kokiu nors bus padaryta. Norėčiau pradėti nuo svarbaus klausimo dėl nacionalinių valstybių tradicijų, kurį susiečiau su paskutiniuoju ponios uh, Hubner komentaru. Taip, visuotinės svarbos teikimo paslaugų nacionalinės tradicijos ir teisiniai barjerai yra skirtingi. Grįžkime prie ba, Baltijos regiono sveikatos priežiūros institucijų bendradarbiavimo teikiant e, elektroninės paslaugas, pavyzdžiui, tarp e, Danijos ir neseniai prisijungus Lietuvos ir Latvijos. Šios valstybės e, stebuklingų būdų sugebėjo išspręsti savo problemas. Leiskite trumpai pristatyti problemų pobūdį. Jeigu turite galiojančius teisės aktus, kuriais draudžiama bendros praktikos gydytojai Lietuvoje nustatyti diagnozę pacientui, kuris gyvena Danijoje, jūs negalite keistis e, elektroniniais e, radiologų duomenimis siekdami nustatyti diagnozę. Jie tačiau, šios valstybės tačiau pamėgino ir sprendė šią problemą, kaip tai padarė, ne keisdami savo teisės aktų, bet pasirašydami specialius susitarimus tarp sveikatos priežiūros institucijų, informuodami valstybės narės ir sistema veikia. tai vienas pavyzdys, kaip veikia šie procesai iš apačios į viršų. Šis požiūris yra paremtas prielaida, kad ir pateikiamos atitinkamos iniciatyvos ir po to pamėginama tai susijęti ir suderinti tarpusavėje skirtingas tradicijas. Aš manau, kad sąjungos politiką būtų galima panaudoti taip pat kaip ir struktūrinius fondus, atliekant bandymus ir bandant susėti tarpusavį skirtingas nacionalinės tradicijas ir evoliucijos perspektyvoje į viską pažvelgti platesnėme europinėme kontekste siekiant e, teikti visuotinės svarbos paslaugas ne remiantis ir vadovaujantis tam tikrais teisės aktais, o veikiau remiantis atviros visuomenės principais. Taigi, jeigu šiais principais vadovausime ir pasitelksime iniciatyvas iš apačios į viršų, tuomet viską galime išspręsti. Taigi, remdamėsi šiuo požiūriu, Manau, kad vis dar galime kalbėti apie tam tikrą nesamą jungiamą grandį tarp atskirų ES politikos ryčių, pavyzdžiui, sanglaudos politikos ir kitų politikos ryčių. Telekomunikacijų pavyzdys ir e, tarptinklinio ryšio <clears throat> kaštų pavyzdys yra labai tinkamas. Kaip žinote, komisija e, yra priemasi sprendimą dėl tarptinklinio ryšio paslaugų kainų, nes buvo konstatuota, kad patvirtinus kelias direktyvas dėl rinkų atvėrimo, <clears throat> mobilio ryšio rinkos atvėrimo, įvyko tai, kas buvo minėta. Ir prieš e, prieimus atitinkamą sprendimą komisija negalėjo uždrausti apmokestinti mobilio ryšio paslaugas kirtus valstybių sienas. Taigi komisija nusprendė apsaugoti vartotojus ir nustatyti viršutinę ribą. Mobilio ryšio tarifų. Ką tai turi bendra su mūsų diskusija dėl, apie sanglaudos politiką? Aš dar kartą noriu pabrėžti, kad turėtume būtent Europos parlamente, nes tai labiausiai tinkama vieta parengti bendrą viziją, kaip spręsti šios svarbius klausimus ir siekti tarpusavėje susijęti sąnglaudos ir kitas komisijos vykdomos politikos sritis. Savo pristatymo pradžioje aš e, turiu pasakyti, kad esu kartai šokiruotas tuo, kaip e, kai kurie generaliniai komisijos direktoratai, pavyzdžiui, vidaus rinkos beveik nebendrauja su vidaus reikalų generaliniu direktoratu. Nepaisant to, kad kai kuriais atvejais galima pasinaudoti sąnaudos politiką ir vykdyti kapitalo investicijas. Ir galima investuoti į tų <clears throat> įmonių vykdomus projektus, kurių veiklą tyria rinkos generalinis direktoratas. Taigi aš manau, kad reikia stengtis, kad labiau daugiau sąlyčio taškų ieškotų atskiros komisijos struktūros, atskiros ES institucijos ir siektų pagerinti vartotojų padėtį. Būtų sudėtinga iš pradžių suteikti paramą, po to nustatyti, kad uh, tie pinigai buvo neteisingai panaudojami. Arba buvo panaudojami visiškai priešingiems tikslams pasiekti. Aišku, reikia laikytis e, viešųjų pirkimų, konkursų procedūrų ir kitų galiojančių taisyklių, tačiau, nu, kad e, esmė yra tokia, kokią paminėjau. Atsiprašau, kad negaliu atsakyti į visus klausimus, nors esu labai dėkingas už šią gyvą diskusiją, tačiau dar kelis aspektus norėčiau paminėti. Vienas iš jų, mano nuomonė, yra svarbus, tai yra tarpusavio sąsajus tarp finansų krizės ir visuotinės svarbos paslaugų politikos, sanglaudos politikos kontekste apie tai studijos išvadose nekalbama, tačiau aš e, rekomenduočiau jūsų komitetui e, rimtai apsvarstyti finansų krizės poveikį ir keliamą rimtą grėsmę visai regioniniai politikai. Ne dėl to, kad yra mažinama parama arba kyla atitinkama grėsmė, kad ji bus sumažinta dėl to, kad valstybės narės sumažins savo finansuojamą dalį, tačiau taip pat ir dėl to, kad kyla grėsmė, kad atskiri teikiami, atskiri teikiami projektai neatitiks politikos prioritetų, <clears throat> bet uh, labiau vadovausis e, arba remsis tam e, tikromis e, finansinėmis nuostatomis ir kriterijais. Tarkime, gali atsitikti taip, kad privataus sektoriaus siūlomas projektui būtų teikiama pirmenybė, nepaisant to, kad tuo pačiu metu e, būtų teikiamas infrastruktūros projektas, kuriam būtų sudėtingiau pritraukti finansavimą iš privataus E, sektoriaus. Tai yra klausimai susijęs su procesų valdymais ir siekiu išvengti, kad nes, išvengti spragų tarp numatomo finansavimo paketų ir sąjungos politikos e, tikrųjų tikslų įgyvendinimo kuomet pasinaudojama turimomis priemonėmis siekiant tos tikslus apeiti arba siekiant apskritai priešingų tikslų. Vienas komentaras buvo susijęs su tuo košmaru, kuris patiriamas e, siekiant užsitikrinti vietos valdžios struktūrų finansinę paramą. Galiu pasakyti, kad šis komentaras susijęs su tuo, ką minėjau savo pristatymo pradžioje. Iš tiesų, jeigu sanglaudos politikos ateitis ir toliau bus paremta vietos ir regioninėmis iniciatyvomis. Ir kad e, tai nebus tik paprastas pinigų perskirstimas iš ES biudžeto į nacionalinį biudžetą arba gražinimas, o mes labiau remsimės e, vietos valdžios struktūromis ir įtrauksime jų mintis ir idėjas į europinius projektus, tai aš siūlyčiau padėti vietos valdžios e, institucijoms gauti finansavimą į poreikiams patenkinti. Ir e, tokia nuostata reikėtų vadovautis tiek reglamentuose, tiek kitose žaidimo taisyklėse, nes e, tai, kas vyksta, dažniausiai būna procesai, kai didžiųjų miestų vadovai arba regionų, kuriems reikia mažiau paramos, sugeba užsitikrinti ir e, sugeba <clears throat> išpildyti visus biurokratinius reikalavimus ir gauti paramą. Aš rekomenduočiau ieškoti naujų būdų, e, ieškoti sąlyčio taškų kontaktų su mažų miestelių Rumunijoje ir Pietų Italijoje merais ir padėti jiems perkelti e, mintis į konkrečius projektus ir padėti e, užsitikrinti paramą šių projektų įgyvendinimui. Paskutinis komentaras, e, kurį norėčiau išsakyti, tai dėl tarpusio sąsajų, apie kuris kalbėjo ponė Hübner. Manau, kad jos pačios profesinė patirtis leidžia priminti, kad e, sąjungos politika nėra tik tai lėšų skirimas, nėra struktūrinė politika. Yra šiek tiek daugiau. Aš manau, kad kalbant apie sąsąją su visuotinės svarbos paslaugomis, aš kaip Europos pilietis labai pageidaučiau, kad ateityje tai taptų tikra politika, o ne tik tai lėšų paskirstimas. Ačiū. Um, labai ačiū profesoriui, mes likę salėje, išklausę jūsų labai uh, esame patenkinti, labai vertiname jūsų atliktą darbą, taip pat dėkojame jūsų kolegoms ekspertams dirbusiems kartu su jumis. Manau, šis pranešimas ypač naudingas mums, galvant apie būsimas diskusijas, apie sąlygiškumą būsimoje sanglaudos politikoje. Iš tikrųjų, per ateinančius mėnesius mes e, dažnai remsimės jūsų atliktų darbų. Dabar baigsime svarsyti šį darbo tvarkės punktą. Liko vienas, kito posėdžio data, tai yra sausio 26-27. O tuo pranešusi šią e, žinę ir dabartinį mūsų posėdį baigiu. Ačiū.